Ja, verehrte Kolleginnen und Kollegen, begrüßen. Gerbiami kolegos, sveikinu visus susirinkusius į mūsų komiteto posėdį. Šiandien yra vertimas į visas kalbas ir iš visų kalbų išskyrus estų kalbą. Rytoj pas mus yra lankytojų grupė numatyta, ponė Vaila juos yra pakvietusi. Turime naują narį, kurio dar nesame matę. Tai yra Martina Anderson. Ina, jinai pakeičia ponę De Braun mūsų komitete. Taigi sveikinu ją. Toliau noriu pasakyti, kad turime jungtinį klausimą. Trečiadienį po pietų nuo 15.15 .15 iki 16.15 A1G2 salėje. Tenais atvyks žmogaus teisų pakomitečio nariai, kalbėsime apie žmogaus teisės ir klimato kaitą. Visų kviečiu, visus kviečiu antradienį po pietų, atsiprašau, trečiadienį po pietų dalyvauti tame klausime. Taip pat turime pranešimą, kuris yra mūsų tinklapyje apie delegacijos vizitą Kiprė. Ar turėtumėt kokių komentarų tam, ką pasakiau? Matau, kad ne. Tai dabar tvirtinsime posėdžių protokolus. 3 metrai, 12 e, cm ir 5 mm. Sekretoriatas siūlo, kad protokolai būtų siunčiami elektroniniu paštu, nes kitaip matėt kokio aukščio popierių krūva gaunasi. Matau, kad pritarėte elektroniniam protokolų siuntimui. Taip ir elgsimės. Galbūt Florence, ponas Florence kažką dar sugalvos, kaip galima patobulinti. Norėčiau pasveikinti mūsų, šve, e, mūsų svečią posėdėje, tai yra Kipro sveikatos ministras ponas Stavrų Malų. Labai džiaugiamės, gerbiamas ministrė, kad atvykote šiandien į mūsų posėdį ir tikimės, kad jūs pristatysite pirmininkaujančios šalies programą šioje srityje. Savaitgalį buvau Kiprė neformaliame e, posėdyje, kuris buvo labai puikiai organizuotas, skirtas aplinkos apsaugos aspektam. Taigi, iš pradžių suteiksime žodį mūsų svečiui, po to koordinatoriai galės pateikti klausimus, o tada uh, kiti komiteto nariai. Good afternoon, everybody. Dear Chairman. Labadiena, Gerbiamas pirmininkė, gerbiami Europos parlamento nariai. Iš tiesų, man didelė garbė šiandieną lankytis pas Jūs ir pristatyti Jums pirmininkaujančio Kipro programą ir tikslus sveikatos srityje. Nekantriai laukiu atvirų diskusijų su Europos parlamento nariais apie tai, kaip ES darbo tvarkę šioje srityje paversti realybę. Lisabonos sutartis be jokios abejonės numatė aktyvesnį Europos teisino įgyvendinimo procesą. Europos parlamento galios buvo išplėstos, kaip teisėkuros organo buvo numatyta maždaug 40 naujų sektorių, kuriems bus taikomas, e, taikoma bendro sprendimo prieimimo procedūra. Parlamentui taip pat numatyta labai svarbi rolė sprendžiant daugiametės finansinės programos klausimus. Tokios išplėstos galios atnešė ir didesnė atsakomybė prieš piliečius, prieš nacionalinius parlamentus ir prieš pačią Europos Sąjungą. Pirmininkaujantis Kipras džiaugiasi tokiais pasikeitimais ir nekantriai laukia aktyvaus bendradarbiavimo su parlamentu visuomenės sveikatos klausimų srityje. Mes kartu, manau, galėsime kartu užtikrinti e, geresnę sveikatos apsaugą visiems ES piliečiams. Per ateinančius pusę metų mes toliau stengsime įgyvendinti pirmininkaujančio trejato iškeltus tikslus numatytus 18 mėnesių programai. Pagrindinis dėmesys bus skirtas trims veiksmų kryptims. Pirma, tai yra neužkrečiamos lygos ir sveikas senėjimas. Antra, lygos be sienų ir trečia, inovacijos bei geroji praktika. Šeši mėnesiai yra neilgas laiko tarpas, jeigu norime pasiekti ir įgyventi stebuklus. Bet aš esu tikras, kad Jeigu tuo metu vykdysime aktyvų dialogą ir vieni kitus suprasime, tikrai pasieksime gerų rezultatų. Dabar norėčiau Jums pristatyti mūsų pirmininkavimo programos tikslus sveikatos rytyje. Mūsų pirmininkavimo programoje yra numatytos keturios pagrindinės veiksmų kryptis. Pirma, Tai yra tarptautinės grėsmės sveikatai ES ir kaimininėse šalise. Pagrindinis dėmesys čia bus skirtas užkrečiamoms lygoms. Antra, organų donorystė ir transplantacija. Trečia, sveikas senėjimas viso e, gyvenimo metu. Ir ketvirta, naujoviški požiūriai visuomenės sveikatos srityje. Pirmasis mūsų prioritetas yra skirtas tarptautinėms grėsmėms sveikatai ES ir kaimininėse šalise, pagrindinį dėmesį skiriant užkrečiamoms lygoms. Toks prioritetas buvo pasirinktas dėl visai nesenos patirties dėl H1N1 gripo protrukio ir E. coli protrukio tokių protrukių metu paaiškėjo, kad reikia koordinuotų veiksmų ne tik tai ES viduje, bet ir kaimininėse šalise. Šios ryties svarba jau išaiškėjo tiek ES, tiek tarptautinėje bendruomenėje. Ir taip pat e, yra akivaizdu, kad reikia pradėti e, konkrečius veiksmus šioje srityje. Ir taip jau ir buvo padaryta. Komisija visai neseniai pateikė pasiūlymą dėl tarptautinių grėsmių sveikatai. Šis pasiūlymas yra puikus pagrindas sukurti teisinę sistemą ir ją gyvendinti tiek ES su ES parlamento pagalba. Šiam tikslui buvo surinkta konferencija. Praėjusią savaitę Kipre šioje konferencijoje dalyvavo įvairios suinteresuotos pusės iš ES ir kaimininių šalių, iš rytų, viduržėmio jūros regiono ir Šiaurės Afrikos. Ten vyko labai aktualios diskusijos dėl uh, to, kaip svarbu didinti pajėgumus, e, siekiant stebėti lygas, e, užtikrinti ankstyvą pranešimą apie jas ir taip pat veiksmingai kontroliuoti užkrečiamų lygų plitimą. Pagrindinis dėmesys buvo skirtas tam, kad reikia e, koordinuotų veiksmų tiek tarp ES valstybių narių, tiek kaimininių valstybių siekiant užkirsti kelią ir kontroliuoti užkrečiamų lygų plitimą. Ši konferencija bus, jos rezultatai bei išvados bus pristatytos neformalioje sveikatos klausimų sveikatoje Nikozijoje rytoj. Kitas mūsų tikslas yra organų donorystė ir transplantacija, kadangi tai yra labai svarbu visiems to reikalingiems piliečiams Europos Sąjungoje. turint omenyje, kiek naudos atneša organų persodinimas to reikalingiems pacientams, taip pat e, yra šio, koks yra šio poreikio mastas, akivaizdu, kad reikia numatyti konkrečius veiksmus šią kryptimį. Todėl mes, pirmininkaudami, parengsime e, tarybos išvadas, kuriuose bus raginama imtis konkrečių veiksmų organų donorystės ir transplantacijos srityje. Taip pat bus atliktas vidur, laikotarpio vidurio vertinimas, skirtas organų donorystės ir transplantacijos programai 2009-2013 metais. Trečioji mūsų veiksmų kryptis yra sveikas senėjimas viso gyvenimo metu. Čia yra svarbu pabrėžti lygų prevencijos svarbą ir taip pat sveikos gyvensenos skatinimą viso gyvenimo metu tam, kad būtų galima užtikrinti sveiką senėjimą. Ypatingai tai yra svarbu atsižvelgiant į dabartinę ekonominę situaciją ir tendencijas. Todėl svarbu e, numatyti e, sveiko senėjimo e, tam sudaryti tinkamas sąlygas, tam, kad išvengtume chroniškų lygų, o tai savo ruoštų paskatintų daugiau ekonominio augimo ir produktivumo ir sumažintų išlaidas sveikatos srityje. Šis prioritetas bus vienas iš pagrindinių klausimų aukšto lygio pirmininkančios šalies konferencijoje skirtoje sveikam senėjimui. Šioje konferencijoje dalyvaus suinteresuotos pusės iš įvairiausių sveikatos sektoriaus dalių. Ten bus aptarta geriausia praktika ir galimi ateities veiksmai. Konferencijos išvados bus pagrindas tarybos išvadoms sveiko senėjimo srityje ir taip pat bus numatyto, įvardintos dabartinės tendencijos, taip pat bus pabrėžta sveikatos svarba, tarpdisciplininis jos pobūdis ir tai, kad reikia e, tarpdisciplininių veiksmų. Paskutinis mūsų prioritetas, bet nekiek nemažiau svarbus, yra inovatyvus požiūriai sveikatos e, priežiūros srityje remiantis Europa 2020 strategija 2010 metų kovo mėnesį buvo paska, e, numatyta nauja inovacijų sąjunga sveikatos srityje. Jos tikslas yra suvienyti veikėjus e, iš įvairių sektorių. Inovacijų reikia vis daugiau, todėl mes turime ieškoti naujų būdų, žvelgti kitaip. Atviros inovacijos tai yra savoka, kurią dabar pradeda vartoti Europos komisija e, savo jungtinėje technologijų platformoje tam tikrose tyrimų srityse. Jos tikslas yra taip pat e, dėkti tarpdisciplininį ir tarpsektorinį požiūrį. Įvairios bendrovės yra raginamos ieškoti inovatyvių vaistų, inovatyvių e, informacinių technologijų, taip pat naujų būdų gaminti sveiką maistą skirtą vaikams. Ir šių veiksmų rezultatai bus aptarti konferencijoje, kuri vyks Larnakoje spalio mėnesį. Dabar norėčiau peržvelgti mūsų darbo programą, mūsų pirmininkavimo laikotarpį sveikatos srityje. Bet prieš tęsdama savo pranešimą norėčiau pabrėžti, kad pagrindinis principas, kuriuo remsime savo pirmininkavimo metu, tiek darbo grupėse, tiek bendradarbiaudami su parlamentu, tai yra bendras savitarpio pagarba. Norėti, kad bet kokių veiksmų mastas ir veiksmingumas, ypač kalbant apie sveikatą ekonominiam augimui, šią programą yra e, toks, toks požiūris yra būtinas, be jo nepavyks pasiekti jokių stebuklų, o tai padaryti ir tai bus sunku, atsižvelgiant į tai, koks yra dabar numatytas biudžetas, tai yra 446 milijonai eurų septyniarių metų laikotarpiu. Taigi vienas iš pirmųjų mūsų tikslų tai yra reglamento parengimas skirtas sveikatos e, ekonominiam augimui programai 2014-2020 metams. Tai yra labai svarbus instrumentas, labai svarbi priemonė įgyvendinant bendrijos tikslus sveikatos srityje. Mes remsimės Danijos pirmininkavimo metu padarytomis išvadomis dėl kurių buvo iš dalies susitarta EPSCO taryboje birželio 22 dieną. Pirmininkaujantis Kipras nekantriai laukia bendradarbiavimo su Europos parlamentu siekiant pilno susitarimo e, šio pasiūlymo kontekste ir taip pat norėtume patvirtinti šį susitarimą pirmojo svarstymo metu, kai bus svarstomas ir daugia, svarstoma daugiametė finansinė programa. Aš žinau, kiek daug pakeitimų pasiūlė parlamento nariai, ypač man svarbus tie, kurie yra skirti sveikatos, e, sveikatingumo lygio ne skirtumams atsirandantiems dėl finansinės krizės. Tokie nuogastavimai yra suformuluoti taip, kad būtų galima atsižvelgti į tas išskirtinės situacijas, kuriuose dabar atsiduria ar dar atsidurs kai kurie ES piliečiai. Kitas iš mūsų tikslų yra pateikti pasiūlymą dėl Europos parlamento sprendimo, e, parlamento tarybos sprendimo dėl rimtų tarptautinių grėsmių sveikatai. Šis dokumentas yra skirtas Europos piliečių apsaugai nuo biologinės, cheminės ir aplinkosauginės grėsmės Ir taip pat dokumentas yra skirstas numatyti geresnį sveikatos sektoriaus stebėjimą ir taip pat koordinuotą atsaką krizės atveju. Tam reikės aptarti stebėjimo galimybės, e, taip pat atsako į grėsmės e, sveikatai galimybės. Diskusijos šio klausimu jau prasidėjo darbo grupėje prieš mus pirmininkavinčios valstybės narės me, e, iniciatyva. Mes šias diskusijas ketiname tęsti tiek darbo grupėje, tiek su Europos parlamentu. Aš manau, kad diskusijos bus ilgos tiek taryboje, tiek tarp tarybos ir parlamento. Tačiau mes esame e, pasiryžę ir nusiteikę šią užduotį atlikti kiek galima veiksmingiau, turint omenyje, kiek daug rimtų epidemijų Europoje beveik prasideda. Ir todėl manau, kad yra svarbu numatyti geresnius ir labiau koordinuotus veiksmus visoje Europos Sąjungoje. Trečiasis mūsų tikslas yra numatytas e, farmacijos sektoriuje, tai yra pasiūlymas dėl direktyvos 2001-20 peržiūrai, tai yra skirta klinikinių tyrimų ir, e, klausimui. Čia mes susitelksime į tai, kokie tyrimai ir eksperimentai yra atliekami e, rengiant e, naujus vaistus ar medicinius produktus. Komisija yra nusiteikusi pateikti pas savo pasiūlymą reglamentui, pirmininkaujant Kiprui, ir mes tikimės, kad mums pavyks susitarti dėl šio dokumento ir tarybos lygių. Ketvirtasis dokumentas tai yra pasiūlymas dėl direktyvos 89.105. Tai yra direktyva skirta skaidrumo priemonėms e, e, reglamentuojančioms medicininių produktų skirtų žmonėms naudoti kainų nustatymui ir taip pat jų įdėgymui į nacionalinius sveikatos, apsu... E, sveikatos draudimo sistemas dabar galiojanti direktyva nebetspindi esamos situacijos valstybėse narėse, todėl būtina ją peržiūrėti. Naujoji direktyva be abejo ne, pa, niekaip nepaveiks nacionalinių šios ryties politikų, tik tai primins dar kartą, kad reikia numatyti priemonės, kurios užtikrintų skaidrumą šioje srityje. Diskusijos darbo grupėje farmacijos produktų ir medicinos įrenginių darbo grupėje prasidėjo pirmininkaujant Danijai. Mes ketiname šias diskusijas tęsti. Mes taip pat norime diskusijas tęsti ir su Europos parlamentu. Ir čia bus reikalingas e, aktyvus bendradarbiavimas. Ir EPSCO tarybos gruodžio mėnesį metu bus pradėtos orientacinės diskusijos. Penktasis dokumentas yra medicininių įrenginių reglamento, reglamentuojančių dokumentų pežiūra Mes čia peržiūrėsime dabartinę direktyvą ir ją atšaukiančią direktyvą 90.385 bei 93.42. Ir taip pat peržiūrėsime, e, pateiksime pasiūlymą dėl direktyvos, kur yra skirta e, medicininių įrenginių diagnostikos mėgintuvėlyje e, galimybių, galimybėms. Taip pat peržiūrėsime direktyvą 98.79. Visai neseniai pasitaikius skandalas dėl krūtų implantų parodė ir taip pat metalinių klubų protezų parodė, kad reikia imtis konkrečių veiksmų, siekiant užtikrinti pacientų saugumą. Mes savo pirmininkavimo metu stengsime pradėti diskusijas tarybos darbo grupėje e, kontekste ir taip pat e, norėčiau pabrėžti, kad mes norėtume e, šioje srityje pasiekti kiek galima daugiau. Taip pat manome, kad reikėtų stengtis kaip galima geriau gyvendinti dabartinį medicininių renginių veiksmų planą, užtikrinti valstybėse narėse veikiančių šioje srityje atsakingų institucijų darbą, jų bendradarbiavimą, veiksmų koordinavimą ir tarpusavio komunikaciją. Šestasis dokumentas yra skirtas e, maistui kūdikiams ir vaikams ir taip pat special, specialiam medicininiams maisto produktams. Pirmininkaujantis Kipras stengsis atrasti aukso vidurį tarp Europos parlamento tarybos ir komisijos nuomonių, tam, kad šį dokumentą galėtume patvirtinti antros svarstymo metu. Paskutinis dokumentas tai yra pusryčių direktyvos pasiūlymas, kuris turėtų būti suderintas su dabar esamomis komisijos e, įgyve, e, sprendimų gyventinimo galiomis. Turiu omenyje penkias direktyvas. Remianti, e, tos galios buvo numatytos komisijai remiantis ES veikimo sutarties 290 ir 291 straipsnių. Pirmininkavusi Danija ir pirmin... taryba, taip pat ir pirmininkaujantis Kipras, dės visas pastangas tam, kad šį dokumentą baigtume svarstyti kaip galima greičiau. Gerbiamas pirmininkė, gerbiami Europos parlamento nariai, tokia yra bendrai pirmininkaujančio Kipro programa. Mes žinome, kad mūsų numatytos numatyti prioritetai tikrai yra ambicingi, bet mes manome, kad kai yra noras, tai galima atrasti ir būdą. Todėl nekantriai laukiame bendradarbiavimo su Europos parlamentu ir tikimės, kad galėsime sėkmingai gyvendinti sveikatos apsaugos politiką ir tokiu būdu padėti Europos piliečiams. Vis tik tai negalima numatyti to, kas gali atsitikti Europos Sąjungoje. Ekonominė krizė keičia, e, pateikia demografinių e, pokyčių. Taip pat atsiranda spaudimas sveikatos priežiūros sistemoms valstybėse narėse. Ir kadangi trūksta finansinių išteklių, turime būti kūrybingi ir ieškoti naujų būdų. Dabartiniai įvykiai parodo, kur yra Europos stiprybės ir silpnybės. Manau, kad Europa atsidūrė be ne sudėtingiausiose sąlygose po antrojo pasaulinio karo. Kaip ir karo metu, taip ir dabar solidarumas turėtų būti natūrali žmogiška reakcija, kai reikia ieškoti būdų, kaip išlikti. Ir aš tikiuosi, kad mes visi susitelksime ir pademonstruosime Europos solidarumą, kurį taip dažnai minime. Dėkui, taip pat dėkoju keturiems pranešėjams. Mūsų diskusijos rengiant Kipro pirmininkamo programą buvo iš tiesų labai vaisingos. Dėkui. Dėkui, <clears throat> gerbiamas ministrė, už tai, kad pristatėte savo darbo programą. Matau, kad darbo tvarkėje laukia daug klausimų. Matau, kad ir mes čia turime nemažai klausimų. Pirmiausia, žodis koordinatoriams EPP frakcijos Bar... vardu Pite Lyza. Dėkui. Dėkoju Kipro sveikatos ministrui. Keletas klausimų. Džiaugiuosi, kad jum pirmininkaujant bus e, sprendžiama nemažai svarbių klausimų, ypač organų donorystės rytyje. Tai mus labai neramina, nes labai daug žmonių laukia organų eilėse. Norėtume atkreipti jūsų dėmesį vieną dalyką. Šį uh, klausimą parlamentas ne vieną kartą yra pabrėžęs, tai yra nelegali priekyba organais. Europos taryba Strasbūrė mūsų informavo, kad rengia protokolą skirtą kovai su priekyba organais. ES tenais nestovaujama. Gal galėtumėt šią problemą išspręsti? Mes taip pat norėtume prie to prisidėti ES vardu. Keletas klausimų dėl teisėkuros dalykų. Pirmiausia, e, ko? Sveikatos programa, kuri bus vadinama sveikata augimui ir piliečiams. Norime ypač pabrėžti piliečius. Norime, kad e, piliečiam būtų skirta didesnė, didesnis dėmesys. E, kitas klausimas. yra klinikinių bandymų, klinikinių tyrimų klausimas. Taip pat dėkojame, dėkojame kad šį klausimą įtraukėte į savo darbo tvarkę. Čia irgi reikia imtis veiksmų akademinė visuomenė, kuri nepriklausoma nuo pramonės vykdo uh, įvairius klinikinius tyrimus ir pagal dabartinę direktyvą <clears throat> jų darbas yra apsunkinamas. Parlamentas jau prieš dešimt metų atkreipė dėmesį į problemas šioje srityje ir norėtume, kad jūs įtikintumėt Europos e, Sąjungos tarybą, kad šioje srityje būtų glaudžiau bendradarbiavimą. Dagmar, kitas klausimas. Dagmar, dėkui. Dėkoju, gerbiamas sveikatos ministrė. Norėčiau pasidžiaugti jūsų ambicingais siekiais. Kartais mažiau reiškia daugiau. Bet aš tikiuosi, kad jūs sėkmingai pasieksite užsibrieštų tikslų. Jei man reiktų jum suteikti jei, jei norėtumėt patarimo iš manęs, tai aš manyčiau, kad jum labiau reiktų susitelkti ties teisėkuros aspektais. Jūs minėjote didelės tarp valstybinės grėsmės sveikatai ir sieki veikti šioje srityje. Prieš investuodami čia į pajėgumų stiprinimą turėtume pagalvoti, kaip vyksta darbas su teisės aktais, kai kalbame apie tarp valstybinę sveikatos apsaugą. Jei grįšime prie teisėkuros dalykų, kuriuos minėjo ponas Lyza, tai norėčiau pasveikinti jūs dėl jūsų numatytos veiklos. Čia neminėsiu skaidrumo direktyvos, nes manau ponia Baranova tą palies, bet kalbant apie klinikinius e, tyrimus ir medicinos įrangą, medicinos prietaisus, tai labai e, reiktų siekti, kad valstybės narės keistusi ir patirtimi, ir duomenimis klinikinių tyrimų srityje, kad <clears throat> suprastume, kad šie tyrimai e, pirmiausia e, e, atlikdami šios tyrimus turime siekti apsaugoti tuos, kas juose dalyvauja, o kitą turime siekti bendradarbiavimo šioje srityje. Jūs paminėjote, kad planuojate nagrinėti notifikuotų įstaigų funkcijas. Ir čia jūsų toks pasakymas mane šiek tiek privertė sunerimti, nes mes nežinom, kaip bus su tom notifikuotom įstaigom, ar jos iš vis bus. Jei pažiūrėsime į įvairias medicinos prietaisų rūšis, Tai ar iš tiesų kiekvienai prietaisų rūšiai reikalinga notifikuota įstaiga, ar tik užtenka leidimo? Ir jei taip, tai ar sutiktumėt su tuo, kad jei medicinos prietaisui nereikia tik reikia leidimo, tai galbūt tai yra daugiau farmacinis E, aspektas ir jam reikia leidimo iš farmacijos atitinkamos institucijos, pavyzdžiui, europinio ar nacionalinio ligmens atitinkamos institucijos. Europos parlamentas dar iki skandalo su krūtų implantais siekia užtikrinti e, tinkamus teisės aktus toje srityje. Ar jūs taip pat e, pritartumėt e, tam, kad kai kalbame apie medicinos prietaisus, reikia juos kategorizuoti, kad paprastesniem prietaisam būtų notifikuotos įstaigos ir kad būtų tik viena notifikuota įstaiga valstybėje narėje ir kad tos įstaigos um, bendradarbiautų ir kad būtų aišku, kada notifikacija vyksta ir e, kokia notifikuojanti įstaiga už tai atsakinga. Dabar Vokietijoje yra 18 notifikavi, notifikavimo įstaigų. Ir kalbant, pažiūrėjau, apie krūtų implantus, galima notifikavimą atlikti pasirinktoje šalyje. Kažin ar tai yra geriausias sprendimas ir ar neturėtume to dalyko panagrinėti, kai kalbame apie klinikinių tyrimų informacijos e, skelbimą šį mėnesį, o klinikinių bandymų atitinkamos medžiagos sprendimą rugsėjo, atitinkamos medžiagos spausdinimą, e, skelbimą rugsėjo mėnesį. Ar manote, kad to užtenka? Toliau liberalų frakcijos vardu. Dėkui, ponė pirmininkė. Dėkoju gerbiamas ministrė už pristatymą. Jum ko gero teks sudėtingas uždavinys. Nes labai ambicingai siekiate dirbti uh, teisėkuros srityje bet turime turėti galvoje, kad kai kurie klausimai yra užblokuoti. Taip pat turime neužmiršti, kad esame ekonominės krizės sąlygomis, kai biudžetai yra mažinami, taip pat ir sveikatos sektoriaus srityje. Kalbant apie uh, galima neigiamą tokio biudžeto mažinimo ilgalaikį poveikį, Kaip Jūs galvojate, kokios to pasiekmes bus? Toliau vaistų kainų skaidrumo direktyva. Turbūt žinote, kokios pradinės valstybių narių reakcijos yra šioje srityje. Gal galėtumėt pasidalinti savo mintimis apie tai, kaip, tas, <clears throat> kaip toliau bus dirbama su tuo pasiūlymu? kaip toliau ketinate dirbti su valstybėmis narėmis šioje srityje. Dėkoju. Ir toliau Marina Jana Kudakis, ECR frakcijos vardu. Dėkoju gerbiamas ministrė už išsamų pristatymą. Mūsų frakcija sveikina jūsų siekius. Jūs minėjote kad trūksta, nėra finansinių išteklių. Iš tiesų mes gyvename labai sudėtingų laikotarpių ir turime elgtis labai protingai. Tarp valstybinis bendradarbiavimas. Ką sakote apie ECDC vaidmenį ir kaip tai tikiuosi, kad tas klausimas buvo svarstomas ir per, savait, per šį savaitgalį vykusią konferenciją. Organų donorystė ir transplantavimo klausimai yra labai svarbus. Manau, kad čia turėtume labiau pabrėžti savanoriškumo aspektą ir tai, kad organais negali būti prekiaujama sveikas senėjimas. Tai yra labai svarbus dalykas ne tik sveikatos, bet ir ekonomikos aspektų. Kuo sveikesni bus mūsų gyventojai, tuo mažiau išlaidų teks valstybėms sveikatos rytyje. Mus labai tenkina jūsų darbo tvarkė ir linkime jum sėkmės. Kolik. Ačiū dabar, Guja. Ačiū, ponė pirmininkė. Buvo labai įdomu išgirsti, kągi turėjo pasakyti Kipro ministras. Jis paaiškino, kokiegi bus pirmininkaujančio Kipro prioritetai. Na ir aš turiu klausimų, kuriuos galbūt apsvarstysime diskusijose. Pirmasis mano klausimas yra susijęs su Horizontu 2020. Ta programa prasideda nuo paskirto biudžeto, kuris yra 18 milijonų eurų ir iš jų 31,7 milijonai eurų bus paskirti maisto saugai, taip pat tvariam žemės ūkiui ir panašiai. Tačiau praktikoje tai reiškia, kad kiekvienais metais turi būti paskirta 5,2 milijono eurų, o tai yra pakankamai maža suma palyginus su visu ES biudžetu. Tad atsižvelgiant į finansinę krizę, kuri krečia daugelį valstybių narių, Kaip Jūs manote, ar tokių pinigų užteks, kad būtų galima išspręsti tas problemas, kurios kyla dėl sveikatos ir maisto saugos? Toks mano pirmasis klausimas. Na, o antrasis yra susijęs taip pat su pirmoju. Galbūt Jūs galėtumėte paaiškinti, kaip bus kovojama su sveikatos neligybė ir maisto įvairių poveikių sveikatai, nes dabar mes susidurėme su krize ir ta neligybė tarp skirtingų valstybių narių ir pačiose valstybėse narėse yra didžiulė. Mes kol kas nemažiname tų skirtumų Daugybė priemonių, kurios buvo priimtos paskutiniu metu, tik tai dar labiau išplėtė tą tarpą. Galbūt jūs galėtumėte konkrečiau paaiškinti, kaipgi bus taikomos tos priemonės, kurios yra skirtos kovoti su šią neligybę. Ačiū. Taigi, e, pirmoji dalis baigėsi, koordinatorių dalis baigėsi, na, o dabar ministras galės atsakyti į jam užduotus klausimus. Prašau. Ačiū už jūsų komentarus. Be abejo, mes pasirinkome organų donorystę ir transplantaciją kaip vieną iš prioritetų, nes vienas iš, viena iš priežasčių yra medicininis poreikis, o kita yra visuomenės mobilizacija ir tai, kokį poveikį tai gali turėti organų donorystiai. Galbūt jūs nežinote, tačiau galiu pasakyti, kad viena trečioji Kipro gyventojų yra organų donorai. Tad kalų čiulpų donorai. Tad mes mobilizavome savo visuomenę ir dabar mes turime tokį didžiulį skaičių donorų, kurie e, duoda savo kalų čiulpus. Tai parodo, kad jeigu mes mobilizuojame visuomenę, galime pasiekti savo nusistatytų tikslų. Vis dėlto mums reikia ir kitų organų. Žvelgiant e, į šį aspektą, reikia atsižvelgti ir į ekonomiką, ir į visuomenės aspektą. Be abejo, kad reikia bendradarbiauti Europos lygmeniu. Mes e, norime išplėsti bendradarbiavimą, kad jį įsitrauktų ne tik kelios valstybės narės, bet ir daugiau šalių. Norime užtikrinti, kad uh, prieiga prie organų būtų kuo didesnė visoje ES. Dabar kalbant apie priekybą organais, aišku, kalbėdamas kaip sveikatos ministras galiu pasakyti, kad mes buvome susidūrę su tokiamis situacijomis, kai teisės aktai buvo neveiksmingi ir dėl jų buvo atvertas kelias priekybai organais. Mes nenorime, kad tai įvyktų uh, visoje Europoje ir be abejo, kad mums reikia atsargumo priemonių. Reikėtų vienodesnio bendradarbiavimo tarp valstybių narių. Tai leistų mums užkirsti kelio prekybo organais. Kalbant apie sveikatos programą, žinau, kad dėl jos kilo daugybė diskusijų. Dėl paties pavadinimo, tad dabar pavadinimas yra sveikata vardan augimo. Ir kol kas mes nežinome, kokiegi bus rezultatai, kurių pasieksime. Tačiau noriu pabrėžti, kad šios programos apimtis nėra milžiniška. Tai yra 446 milijonai eurų ir jie yra išskirstyti šešiems ar septyneriems metams. Tad greičiausiai tos programos rezultatai nebus tokie jau milžiniški. Tad, kad ir kaip mes pavadintume tą programą, esmė yra ta pati. Programos, programai skiriamas finansavimas turės įtakos rezultatams. Kalbant apie klinikinius tyrimus, girdėjau kelis komentarus dėl to. Norėčiau paklausti, kam mums reikia harmonizuotos, suderintos klinikinių tyrimų direktyvos? ES susidurs su didžiuliu inovacijų trūkumu artimiausioje ateityje. Kodėlgi taip yra? Todėl, kad vaistų sukūrimas labai sulėtėjo. Vienas iš pagrindinių Viena iš pagrindinių priemonių, kuri leidžia sukurti tuos vaistus, yra klinikiniai tyrimai. Klinikiniai tyrimai užima maždaug 50 procentų visų išlaidų, kurios yra skiriamos norint sukurti kažkokį vaistą. Taigi dabar mes matome, kad šis procesas yra nepaprastai sulėtėjęs, kai kalbame apie naujoviškus vaistus ne tik dėl klinikinių tyrimų, bet ir todėl, kad neturime suderintų procedūrų ir dar daugybės priežasčių. Tad Europoje mums būtina tokia direktyva tam, kad ekonomikos galėtų ir toliau aukti, ne tik tam, kad turėtume tų naujų vaistų. Tai reiškia, kad mums reikia sugebėti išbandyti tuos vaistus ir pažiūrėti, ar jie atneša norimų rezultatų. Tai yra labai svarbus ekonominis aspektas. Ačiū už jūsų komentarus. Be abejo, kad ambicijos nėra nieko blogo ir jeigu mes pasieksime tai, ko užsibrėžėme, būsime labai patenkinti. Dabar kalbant apie teisės aktus dėl grėsmės sveikatai. Sutinku su jumis. Aišku, visų pirma, aš suprantu, kad taryboje buvo įvykdyta tam tikrų pokyčių dėl direktyvos ir be abejo aš esu dėkingas už komisijos reakciją. Tačiau reikia suvokti, kad suvienijantis principas yra tai, kad mes privalome turėti kuo platesnę koordinaciją Europoje. Prieš tai to nebuvo, bet dabar mums tai yra būtina. Jei to koordinavimo nebus, tai atsiras tam tikras vakumas ir tuomet mes nesugebėsime išsakyti savo nuomonės, o kartais taip pat tą tarpą gali užpildyti įvairūs komerciniai interesai. Tarkime, galime atsižvelgti į vakcinacijų pirkimo tuo laikotarpiu. Na ir be abejo, kad mes padarysime viską, ką galime, kad susitarimas būtų primtas bent jau tarybos lygmeniu. Bet sutinku su jumis, kad galbūt tos ambicijos yra per didelės. Vis dėlto manau, kad jei norite kažko pasiekti, turite būti ambicingi. Kalbant apie medicininius įrenginius, Be abejo, mes turėjome PAP e, e, skandalą ir diskusijos prasidėjo nuo to. Mums trūko koordinavimo. Aš kaip sveikatos ministras galiu pasakyti, kad mes e, atsižvelgėme į nuomonę ir taip pat pamatėme, kad kai kurios mūsų nacionalinės įstaigos turėjo visai kitą nuomonę. Ir gausi tai, kad mes vaikėmės vieni kitus, uh, ir niekaip negalėjome nuspręsti, koks turėtų būti galutinis sprendimas. Tačiau labai svarbu, kad Sveikatos komisija pristatė pranešimą, kuriuo buvo kviečiama pradėti naują registrą, kad valstybės narės turėtų tokį nacionalinį registrą, kur galima būtų matyti kiekvieną asmenį, kuriam buvo panaudotas implantas. Tad jeigu mes imtumėmės tokios priemonės, manau, kad tai jau būtų žingsnis pirmin. Tikiuosi, kad naujas pasiūlymas, kurį dabar turime, pristatys tokias priemonės, kurios leis stebėti ir paskirti notifikuojančias institucijas. Aš suprantu jūsų nuomonę, kad notifikacijos įstaigos kartais išduoda leidimus tokie, tokiams priemonėms, kurios yra iš tikrųjų priklausančios farmacijos ryčiai. Manau, kad apie tai verta diskutuoti, nes tarp šių dviejų sričių yra nelengva nubrėžti ribą. Tačiau nuo kažko reikia pradėti. Kalbant apie farmako stebėseną, apie farmakologinį budrumą, jūs paminėjote ekonominę krizę. Visų pirma, aš pastebėjau štai ką. Vaistų įmonės yra pasiruošusios šiais sunkiais laikais daryti tam tikras nuolaidas – sveikatos apsaugos sistemoms. Man, kaip sveikatos ministrui, jos pateikė tokį savo nusistatymą ir dabar galima sumažinti vaistų kainas ir pasiekti efektyvumo. Tad ši direktyva turi tam tikrų trūkumų, dėl licencijavimo naujoviškų vaistų, taip pat laikotarpio generiniams vaistams ir panašiai. Tačiau manau, kad iš esmės vaistų įmonės vadovaujasi šiuo metu vienodą filosofiją. Tai reiškia, kad vaistų kainos turėtų būti labiau prieinamos. Mes galime bendradarbiauti su vaistų įmonėmis, nes jos yra atviros diskusijoms. E, Pone Janakolakis, ačiū už Jūsų komentarus. Praėjusią savaitę mes turėjome susitikimą ir be abejo, kad ACDC labai padėjo mums gauti specialią informaciją apie valstybės narės. Noriu pabrėžti, kad Europos lygų prevencijos ir kontrolės centras bendradarbiavo ir su Kipru ir mes pasirinkome kalbėti apie šį aspektą, nes mažos valstybės ne visuomet turi e, tam būtinų specialistų ir ekspertizės. Todėl mums reikia užpildyti tą esantį tarpą. Mums reikia tos informacijos, specializuotos informacijos. Jau turėjome tokios patirties su H1N1 protrukiu. Kalbant apie organų donorystę, Manau, kad tai yra labai susijęs klausimas su savanorystė. Be abejo, kad visuomenės mobilizacija, apie kurią jau kalbėjau, yra būtina. Dabar dėl sveiko senėjimo. Manau, kad sveikas senėjimas yra keistokas terminas, nėra sveiko senėjimo. Tačiau, jeigu mes pažvelgtume į tai iš mokslinio požiūrio, Sveikas senėjimas yra biologinių procesų rinkinys, kuris vyksta ir gyvenimo pradžioje, ir viduryje, ir pabaigoje. Tad, ką mes norėtume pabrėžti aukšto lygio susitikimuose, yra tai, kad būtina jau anksti e, pradėti įvairias e, prevencijos priemonės ir taip pat užkirsti kelią įvairioms širdiems, širdies ir kraujagislių lygoms. Taip pat mes norime pabrėžti ir tas problemas, kurios atsiranda jau gyvenimo pabaigoje. Kalbame ne tik apie tas lygas, kurios sudaro daug problemų gyvenimo pabaigoje, tačiau mes norėtume kalbėti ir apie kamieninių lastelių tyrimus, kurie sukelia labai daug aršių diskusijų. Pažvelgę į pasiūlymus dėl kamieninių lastelių tyrimus, jūs pamatysite, kad yra siekiama gydyti tam tikras ligas, kurios yra būdingos trečiam laikotarpiu. Tad mes norėtume ir toliau turėti tokių diskusijų, kurių metu būtų kalbama apie šiuos aspektus. Norime kalbėtis ir su EPSCO, ir su įvairiais pareigūnais, koks yra mūsų požiūris į kamieninių lastelių tyrimus, nes aš manau, kad šioje srityje reikia proveršio. Dar vienas e, klausimas, kurį greičiausiai atsakysiu ketvirtadienį. E, jis išsamei bus atsakytas ketvirtadienį, tačiau aš norėčiau taip pat e, pakomentuoti, neįdamas į smulkmenas. Programai yra skirta 80 milijardų eurų. Be abejo, parlamentas pirmąjį kartą nori pasiekti, kad ta suma būtų 100 milijardų eurų. Tai yra pirmas kartas, kai parlamentas taip pat nori didinti biudžetą. Tačiau aš manau, kad šie klausimai bus aptarti vėliau ir kol kas nenoriu sumaišyti visų aspektų susijusių su portfeliu. Ačiū. Thank you, thank you very much. Dėkoju už tokius konkrečius, tikslius atsakymus į koordinatorių klausimus. Kolegos, dabar pradėsime antrąjį klausimų etapą ir pirmą Andres Pirelo. Dėkoju pirmininkė. Dėkoju taip pat ponia Malos jums už pateiktą pristatymą. Aš keletą klausimų norėjau pasakyti, kurie jau buvo įvardyti, tad dar keletą kitų norėčiau įvardyti. Organų transplantai. Kolegos ponas Lyzė ir kiti jau kalbėjo apie šį klausimą ir mes dabar kalbame apie teisinį dokumentą, kuris buvo parengtas jau prieš kurį laiką. Ši tema atsiranda vėl ir vėl, ypač finansinės krizės kontekste, nes visi siekiame taupyti, mažinti išlaidas ir žiniasklaidoje yra labai daug kalbama apie tai. Tad kiek mes galime numatyti finansinės paramos organų transplantacijai? Turiuomenyje, pavyzdžiui, Ispanija. Manau, kad čia reikėtų būti labai konkretiems, nes uh, Europos parlamento parengtas teisinis dokumentas buvo prieš tokį pasiūlymą. Ir taip pat, ne, o yra tarptautinė konvencija, kuri siekia priešingų tikslų, būtent numatyti lėšų organų transplantacijai. Taigi, kaip Jūs manote, ar mes sukursime tokią situaciją, kai tik tai turtingi pacientai galės sauliaisti organų transplantaciją ar ne. Jūs esate numatę visuomenės informavimo kampanijų, taip pat kitų priemonių, be abejo, visą tai yra labai svarbu. Jūs taip pat pabrėžite, kad reikia koordinavimo, bendradarbiavimo tarp valstybių narių, taip pat investuoti reikėtų į visuomenės informavimo e, programas. Aš sutinku su tuo. Manau, kad Visos tokios iniciatyvos tikrai yra sveikintinos išskyrus konkretų finansų paskirimą organų transplantavimui. Nes tikrai ekonominė prasme gyvename sunkiais laikais ir būtų labai neprotinga numatyti e, daug lėšų tokiam tikslui. Kitas dalykas - taupimas. Jūs kalbėjote apie tai, kas buvo prieš krizę. Sakėte taip pat, kad dabar mums reikia būti kūrybiškiams. Be abejo, sutinku su jumis. Turime būti kūrybiški Tai yra viena. Bet kita, jeigu pažvelgsime į politikos kryptis ir pasiūlymus, kuriuos numato valstybės narės, pavyzdžiui, taupimas sveikatos sektorija. Tai buvo viena iš pagrindinių priemonių, kurias įgyvendino valstybės narės. Bet tokios iniciatyvos tikrai nėra sveikintinos. Todėl aš manau, kad Labai svarbu komisijai, tarybai ir valstybėms narėms rasti bendrą sutarimą. Valstybės narės turėtų kitaip elgtis su savo sveikatos sistemomis. Taip, turime būti kūrybiški, be abejo, kaip jūs ir sakėte, bet jūs taip pat sakėte, kad mums reikėtų vertinti įvairias programas pagal tai, koks joms numatomas biudžetas. Taigi tikrai, būti kūrybiškiams yra labai gerai, bet būtume dar kūrybiškesni, jeigu turėtume daugiau išteklių. Manau, kad yra dabar puikia proga visą tai pasakyti ir valstybėms narėms. Nereikėtų naudotis krize kaip proga dar labiau apkarpyti lėšos sveikatos sektoriuje. Reikia geriau peržiūrėti mokesčių sistemas, taip pat spręsti mokesčių vengimo problemas. Jeigu tai pasiektume, nereikėtų taupyti sveikatos sąskaitą. Ačiū. Tikrai labai emocingas pasisakymas. O dabar Karlas Hansas Florensas. Mano kalbėtojų sąraše. Atsiprašau, jūs buvote pirmasis, aš jūs pamiršau. Bet dabar žodis tikiu jums. Nieko baisaus. Klausiausi pono gerbiamo ministro pasisakymo. Ir taip pat klausiausi kaip jis atsakinėjo į kitų kolegų klausimus. Gerbiamas ministrė, gal ir į mano klausimus atsakysite. Aš nenorėčiau kalbėti apie vaistus, aš pats bijau gydytojų ir tikrai nesu ekspertas sveikatos srityje. Aš norėčiau kalbėti apie lygų prevenciją ir ypač apie tabako vartojimą. Aš pats šioje srityje turiu 18 metų patirtį, gal net ir daugiau. Ir pažanga šiuo klausimu tikrai buvo labai nedidelė, nepaisant to, kokiu iniciatyvu imdavos e, komisija arba taryba. Tad norėčiau išgirsti, kokia yra jūsų nuomonė, kokie jūsų planai. Komisija, kaip suprantu, nori numatyti vienodą tabako gaminių žymėjimą, bet manau, kad pirmiausia reikėtų stengtis atgrasyti jaunus žmonės nuo rūkimo kai tau yra 15 ar 16, metų, kai yra 50-60 metų, nėra lengva atpratinti žmogų nuo rūkimo, bet jaunimas dar yra paveikiamas. Tad norėčiau išgirsti jūsų nuomonę apie tai. Kitas klausimas būtų chemikalai. Man atrodo, kad dabar jau chemijos pramonė daro, ką panorėjusi. gaminami įvairiausi produktai, kur, kurios eina 70 ar 80 cheminių medžiagų, pavyzdžiui, gaminant popierių. Ir gaminant cigaretes ir tie chemikalai įkvepiant patenka į organizmą ir jie kenkia sveikatai. Mes visi žinome, kokie yra rūkimo padariniai, jau nekalbant apie plaučių vėžį. Tad aš norėčiau paklausti, ką jūs ketinate konkrečiai daryti šioje srityje. Be abejo, tabako pramonė e, veikia beveik be jokių apribojimų, ten nėra vertinama, kokios cheminės medžiagos yra naudojamos tad norėčiau išgirsti, kokia yra jūsų nuomonė apie visą tai. Cigaretė, kaip suprantu, gali būti laikoma natūraliu produktu, bet tai nėra kasdienės būtinybės prekė. Dėkui toliau, ponas Vitorijo Prodi. Dėkuoju pirmininkė. Dėkuoju ir jums, ministrė, už tai, kad atvykote pas mus. Džiaugiuosi, kad pas mus lankotės turiu du pastebėjimus. Pirma, dėl organų donorystės. Mano galva, būtų labai svarbu, jeigu taryboje būtų pasiekta susitarimo dėl tokios prielaidos, kad organus galima atiduoti, net jeigu asmuo, potencialus donoras, nėra iš anksto pasirašęs uh, E, sutikimo tai padaryti arba tuo metu negali išreikšti savo nuomonės. Tokiu būdu atsirastų daug daugiau organų, kuriuos galima persodinti. Bet e, dar vienas svarbus dalykas yra tai, kad organų donorystė turėtų būti neatlygintina. Kitas mano pastebėjimas yra susijęs su klinikiniais tyrimais bei medicininių produktų e, autorizavimu. Jūs labai teisingai pastebėjote, kad šioje srityje e, atsiranda labai daug išlaidų ir farmacijos pramonė tuo naudojasi jie galėtų aktyviau ieškoti vaistų retoms lygoms. O dabar, kaip jūs ir sakėte, vis mažiau naujų vaistų yra sukūriama ir pateikiama į rinką. Horizonte 2020 yra numatoma tam tikrų naujų pasiūlymų, kurie turėtų iš esmės pagerinti klinikinių tyrimų kokybę. Ir taip pat e, bus siekiama e, taikyti tokius e, medicinius tyrimus, kurie, kurie bus atliekami ne su gyvūnais. O kalbant apie kamienės lasteles, tai kai yra atliekami tyrimai su jomis, tai jų rezultatai ne visuomet yra uh, E, tikslus, jeigu yra eksperimentuojama su gyvūnais. Su žmonėmis tokie produktai gali atnešti visai kitų rezultatų. Tad reikia ieškoti naujų medicininių tyrimų būdų. O jeigu sumažinsime medicininių tyrimų ir eksperimentų skaičių, rengiant e, ar kuriant naujus vaistus, tai bus labai svarbus pokytis. Galima būtų numatyti kitus naujus medicinius tyrimus, kurie būtų būtini, norint patvirtinti naujus vaistus, tai padėtų sumažinti išlaidas. Ačiū, ponė Prodi. Toliau Pone Dakmar Berent. Ačiū. Aš norėčiau grįžti prie medicinių renginių, nes ne viską pasakiau, kai kalbėjau pirmą kartą. Aš klausiausi, ką jūs sakėte. Manęs nepatenkino tai, ką jūs pasakėte, bet man labai patiko jūsų pristatymas. Nebuvau tiek entuziastingai nusiteikusi dėl jūsų pirmojo teiginio, bet po to man tikrai viskas labai patiko. Jūs sakėte, kad sieksime pakeisti situaciją. Aš tikiuosi, kad tą situaciją pakeisime, kalbant apie medicininius e, įrenginius. Aš manau, kad čia reikėtų pokyčių jų autorizavimo srityje. Jau atėjo laikas tokiems pokyčiams. Ypatingai reikėtų atskirai vertinti vienkartinio ir daugkartinio naudojimo medicinius įrenginius. O jeigu e, Ypač svarbu, kalbant apie daugkartinio naudojimo medicinius prietaisus, yra pabrėžti e, hygienos reikalavimus, kaip juos užtikrinti. Nes mano nuomonė tai yra vienas svarbiausių dalykų siekiant išvengti bakterijų plitimo ir įvairiausių infekcijų. Žinoma, galima antibiotikus pasitelkti, bet galima būtų e, ieškoti ir kitų būdų, kaip išvengti e, tokių užkrečiamų lygų ir infekcijų. Manau, tai būtų tikrai naudinga Europos pacientams. Dėkui. O dabar Baigėme antrą klausimų etapą ir žodį vėl suteiksime gerbiamam ministriui, kad jis galėtų atsakyti į klausimus. So, sure Pirmasis klausimas, ponas Rodrygės. Jis ko gero išėjo iš salės, ne, yra. Nežinau, ar šiame pasiūlyme mes minime uh, finansinės paskatas. Ne, nes mes nenorime teikti finansinės paskatas. Kai kalbame apie organų transplantaciją, mes tiesiog norime mobilizuoti visuomenę, visus europiečius. Ir mm, siekti, kad visuomenė suvoktų, kaip svarbu aktyvesniem būti šioje srityje. Paimkime, pavyzdžiui, kipriečių ir graikų e, visuomenės. Pavyzdžiui, Kiprė 200 tūkstančių gyventojų yra kaulų čiulpų donorai, o Graikijoje tik 15 tūkstančių, nors Kiprė gyvena 10 kartų mažiau gyventojų negu Graikijoje. Štai ką galima pasiekti aktyviai įtraukiant inform... visuomenę į šią sritį bet yra ir kitų svarbių dalykų, tai yra informavimas ir organų kokybė. Kai kalbame apie Europą, pavyzdžiui, donorų vertinimo procedūros įvairiose valstybėse narėse skiriasi. O čia turime siekti, kad nevyktų priekybą dor organais, kas vyksta, nes pakankamai, nes nėra pakankamai griežtų įstatymų šioje srityje. Biudžetų sveikatos apsaugai mažinimas. Galbūt pasikviesti jūs į e, pirmininkaujančių šalių trejeto dėrybas nes visuomet per tas dėrybas laikomasi technokratinio požiūrio ir sveikatos rytis dažnai dėl to kenčia. Aš pritariu Jums, kad neturime mažinti lėšų sveikatos sektoriui tik dėl to, kad deklaruotume sutaupimą. Bet iš kitos pusės turime pasakyti, kad neturime stabdyti inovacijų ir siekti kuo efektyviau panaudoti lėšas sveikatos apsaugos rytyje. Ir čia galėčiau pateikti vieną konkretų pavyzdį, kalbėdamas kaip sveikatos ministras, pavyzdžiui, vaistų srityje. Įvairios šalis turi skirtingą politiką vaistų srityje ir ta politika lemia vaistų kainas. Mūsų šalyje vaistų kainos ženkliai sumažėjo dėl atitinkamos vaistų politikos. Ir nuo to inovacijos niekiek nenukentėjo. Bet nemanau, kad dabar turime drastiškai apkarpyti sveikatos biudžetus. Yra šalių, kurios ženkliai mažina sveikatos ryčiai skirtą biudžetą, siekdamos subalansuoti uh, biudžetus. Bet per finansinę krizę, dėl finansinės krizės e, padarinių, sveikatos apsaugai tenka dar didesnė našta. Taigi už krizę mokame ir sveikatos prasme. Tabako klausimai. 40 metų prireikė surinkti moksliniam įrodymam, kad tabakas ir rūkimas yra pagrindinė vėžio priežastis. Ką daryti su tabako direktyva, kuri tikimasi bus priimta ar jinai turės didelį poveikį visuomenės sveikatai. Tai priklausys nuo to, koks bus šios direktyvos tekstas. Pažiūrėkime istoriškai. Pavyzdžiui, paimkime Prancūziją. Kai Prancūzija numatė, nustatė labai didelius mokesčius cigaretėms, visiškai net nekeisdama žymėjimo reikalavimų, tai leido ženkliai sumažinti vėžio atvejų skaičių. Panašiai elgėsi ir Junktinė karalystė. Bet nemanau, kad vien drastiškos priemonės turėtų būti naudojamos. Gyvename laisvame pasaulyje, tačiau manau, kad turime imtis pagrindinių veiksmų, kurie yra susiję su mokesčių didinimu ar su atitinkamais ženklinimo reikalavimais nes matome, kad kuo daugiau jaunimo patenka į tabako įtaką. Reikia dar pagalvoti apie tai, kada geriausia būtų šią direktyvą svarstyti taryboje. Organų donorystė ir sutikimas aukoti organus. Turime apsvarstyti, ar iš, tiek, ar iš tikrųjų mums reikės iš ankstinio galimo donoro pritarimo. Mes manome, kad jei žmogus nebegali išreikšti sutikimo atiduoti organus, tai galėtume tokių žmonių organus irgi panaudoti transplantacijai. Tuo būdu padidintume organų skaičių. Kuo daugiau turėsime organų, <clears throat> tuo bus lengviau šią problemą spręsti. Bet kažin ar galima viešas diskusijas renkti šiais klausimais, nes yra visuomenių, kurios dėl religinių uh, dalykų, nėra linkę tokių dalykų diskutuoti viešai. Klinikiniai bandymai. Tai susiję ir su moksliniais aspektais. Ar galima įvertinti, išbandyti vaistus, tik bandant juos su lastelių kultūromis? ar neišvengsime bandymo su gyvūnais ir žmonėmis. Jeigu kalbėčiau mokslo, mokslininkų vardu, tai pasakyčiau, kad klinikinių bandymų niekad negalima, ne, negalima visais atvejais pakeisti bandymais lastelių terpėje. Bet ką galima padaryti ir tai yra daroma, tai čia reiktų prisiminti bendras technologinės iniciatyvas. Galima, kalbant apie vaistų efektyvumo tyrimus, daug ką mm, modeliuoti. Ir tai yra viena iš galimybių sumažinti naujų vaistų gamybos kaštus. Bet mano nuomonė, niekad ne, negalėsime pakeisti klinikinių bandymų su žmonėmis ar gyvūnais, tik tai bandymais su lastelių terpe. Toliau medicinos prietaisai. Implantuojami medicinos prietaisai. šis klausimas irgi yra labai svarbus, bet kadangi mano atsakymas jūsų neįtikino, tai galbūt aš pabandysiu jum parengti atsakymą raštu į šį klausimą. Ponas Prodi, prašom žodis jums. Aš nenorėjau sakyti, kad nebereikia atlikti bandymų su gyvūnais Aš tik norėjau pasakyti, kad bandymai lastelių terpėje leistų gauti išsamesnį informaciją apie, toksikol, apie toksikologinius mechanizmus. Ir tokie bandymai būtų netgi naudingesni žmonėms, leistų geriau atskleisti galimas vaistų, galima vaistų poveikį žmonėms negu bandymai su gyvūnais. Nenoriu pasakyti, kad nebereiktų atlikti klinikinių bandymų su gyvūnais, to aš neteigiau. Ministras, čia jūs kalbate apie toksikologinius aspektus šioje srityje aktyviai dirba farmacijos pramonė, bendradarbiaudama su komisija. Tai yra inovatyvių vaistų iniciatyva IMI, Innovative Medicines Initiative. Ir toksikologijos rytyje būtent bandymams gyvūnai nenaudojami. Naudojami, naudojama lastelių terpė ir kompiuterinis modeliavimas. Dėkui. Baigiame mūsų klausimų ir atsakymų raundą. Dėkoju ponui Malų už išsamius ir pagristus atsakymus į mūsų klausimus. Manau, puikiai apsikeitėme nuomonėmis. Jūs turite ambicingus darbo planus galiu patvirtinti, kad susitikimas e, su jumis iš tiesų paliko labai gerą įspūdį. Noriu pasakyti, kad um, Kipro sveikatos ministras yra šios ryties specialistas ir laukiame iš Kipro ambicingų ir praktinių veiksmų per ateinančius šešis mėnesius kaip jau buvo minėta, bus susitelkta ties teisėkuros aspektais ir šiuo krizės laikotarpiu manome, kad gera sveikatos politika yra geras ženklas 500 milijonų Europos piliečių, kurie tikisi, kad Europą, puikiai veikianti Europą, bus naudinga visiems. Mūsų komiteto vardu noriu palinkėti jum ko didžiausios sėkmės įgyvendinant numatytą darbo programą ir esat visuomet laukiamas parlamente. Ja, nach der Präsentation. Taigi, mes girdėjome pranešimą iš pirmininkaujančios šalies ir dabar pereisime prie penktojo darbo tvarkės punkto. Tai yra naudojant žemę, keičiant žemės naudojimo paskirtį ir vykdant miškininkysės veiklą, išmetama ir pašalinama šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekio apskaitos taisyklės ir veiksmų planai. Ganėtinai ilgas pavadinimas. Pranešėjas yra ponas Arsenis ir jis mums padės suprasti, apie kągi yra šis dokumentas. Thank you very much. Uh, as long as colleagues do not expect that... Prašau, ponė Kriton. Na, aš bijau, kad mano aiškinimas nebus toks geras kaip e, sveikatos ministro, tačiau pabandysiu paaiškinti. Tai yra komisijos pasiūlymas ir tai yra pakeista redakcija to pasiūlymo, kurį pateikėme prieš kelis mėnesius. Dėrybos prasidėjo 2001 metais Tačiau tik praėjusį gruodį mes sugebėjome priimti galutinį sprendimą ir tuomet paruošėme e, būtent šį pasiūlymą. Tad koks yra šio pasiūlymo tikslas? Mes siekiame, kad būtų nustatytos griežtos apskaitos taisyklės ir būtų taikomos visoje Europos Sąjungoje. Mes norime parengti veiksmų planą, pagal kurį informacija būtų perdodama apie tokius veiksmus visose valstybėse narėse. Šis sprendimas yra pirmasis iš dviejų etapų iš vadinamo dviejų etapų požiūrio. Tad e, visų pirma, mes pradedame nustatydami tas apskaitos taisyklės, tai yra pirmasis etapas, na, o antrasis etapas yra tas, kai mes jau skaičiuojame e, teršalų kiekį ir vertiname jį pagal įsipareigojimus. Dabar mes kalbame apie pirmąjį etapą, Tai yra sprendimas, kuris nenumato jokių įpareigojančių nuostatų, tačiau tai yra dokumentas, kuris numato tam tikras apskaitos taisyklės, dėl kurių jau buvo susitarta tarptautinių lygmenių. Man tai yra puikia proga parodyti ES ir pasauliui. Atsiprašau, kad Europa ES parodytų pasauliui, kaip rimtai mes vertiname savo pažadus ir mes nuosekliai vykdome savo įsipareigojimus. Manau, kad šio sprendimo politinis tikslas yra labai svarbus mūsų darbui parlamente. Mes siekiame parengti susitarimą kuris būtų naudingas vykdant tolesnės dėrybas. Dėrybos, kurios vyks Dohoje e, gruodžio mėnesį. Tad e, Europą galėtų pasakyti, kad prieš metus e, Durbane mes nusprendėme dėl tokių aspektų ir kad dabar mes jau turime parengę teisės aktą. Tad mes e, norime pasiekti to susitarimo. Mes siekiame trijų tikslų. Visų pirma, siekiame atitikimo su valstybių narių įsipareigojimais. Valstybių narių, kurios yra kaip e, susitarančios šalis JTKKK konvencijos. Kitas dalykas yra politinis nuoseklumas. Mes siekiame, kad veiksmai būtų suderinti dėl bendrosios žemės ūkio politikos ir kitų aspektų. Na ir galiausiai mes siekiame suderinti savo praktiką ir metodologiją, kad pasiektume aiškumo, skaidrumo, taip pat e, papildomumo ir tikslumo. Ne tik valstybės, pačiose valstybėse narėse, bet ir tarp jų. Kalbant apie apskaitos įsipareigojimus, reikia vykdyti teršalų apskaitą Ir tai yra labai svarbus žingsnis siekiant ir inkorporuoti šiuos e, sektorius. Reikėtų atsižvelgti į tai, kad kol kas konkrečių tikslų nėra nustatyta, tačiau iš esmės visa tai, kas vyks toliau, bus e, praktika valstybėms narėms ir reikės pažiūrėti, kaip yra vykdomos apskaitos taisyklės. Kaip yra rašoma tekste, turi būti tam tikra metodologija ir ta metodologija jau yra taikoma tarptautiniu lygmeniu. Mes turėtume pasinaudoti minimaliu 8 metų laikotarpiu, kad galėtume vykdyti tą apskaitą iki 2020 metų ir pasiruošti tokiai tolesniai praktikai. Komisija jau pasiūlė tokią apskaitos sistemą pasėliams ir e, ganykloms. Iš tų duomenų, kuriuos surinkau, aš matau, kad visos valstybės narės gali prieiti prie esamų duomenų. Tai yra P1, P2 ir P3 duomenų kategorijos. Pirmoji kategorija yra supaprastinti duomenys, antrieji jau yra šiek tiek specializuoti Tai yra tie duomenys, kurie yra surinkami iš visų valstybių narių. Tad e, šie duomenys yra prieinami. Tačiau kol kas ne visos valstybės narės e, naudojasi šią galimybę. Kalbant apie šlapinių drenažą, tai yra dar vienas, viena veiksmų sritis, kur apskaita yra reikalinga. Kodėlgi taip yra? Aš pristačiau mūsų darbą parlamente. E, tuos rezultatus, kuriuos pasiekėme dėrėdamėsi. Iš pradžių mes susidūrėme su tam tikromis problemomis, nes visos suinteresuotos šalis buvo skirtingose vietose ir iš pradžių mums buvo sunku susitarti dėl tų taisyklių, dėl apskaitos taisyklių. Dėrybos vis dar vyksta ir vis dar diskutuojama, kaipgi galima pagerinti tas apskaitos taisyklės. Kaip žinote, bus priimtas naujas susitarimas, kuris įsigalios 2020-aisiais, o priimtas bus 2015 metais. JAV ir kai kurios kitos valstybės taip pat prisijungs prie šios konvencijos ir šis dokumentas reglamentuos taip pat ir šlapinių drenažo sritį. kaip ir buvo daroma praeitie. Iš pradžių tos taisyklės nebuvo privalomos. Taigi iki 2020 metų reikės pradėti taikyti tas taisyklės. Tad šis pasiūlymas bus labai svarbus ateinančiame laikotarpyje. Taip pat, kalbant apie miškininkystę, tai taip pat yra tas sektorius, kuris yra susijęs su e, teršalų išmetimu. Labai dažnai vyksta įvairių stichijų, dėl kurių yra sunaikinami miškai, tarkime, ir tai taip pat išmeta įvairių teršalų. Pasiūlyme, kurį matote, yra siūloma grįžti prie to teksto, dėl kurio buvo susitarta anksčiau Turbane. Ir jeigu turėsite dar kokių pasiūlymų, aš mielai tai aptarsiu vėlesnėse diskusijose. Kalbant apie medienos produktus, mes taip pat e, tai aptarėme Durbane. Kai medis yra nukertamas ir naudojamas baldų ar kitų produktų gamybai, Mes manome, kad tai yra lyg kaupyklė. Kaupiklis. Todėl tokie produktai yra lyg kaupikliai ir tas anglijas dvideginis išsiskiria į orą ne iš karto. Kila klausimas, kokius duomenis mes galime panaudoti, kad nustatytume tą pusėjimo laikotarpį. Čia kyla tam tikrų problemų. Kiekviena valstybė narė turi teisę naudoti kitos valstybės narės duomenis net ir importui. Tad galite įsivaizduoti, kad Tarkime, Vokietija ir Prancūzija importuoja medieną iš Rusijos ar iš Belgijos. Ir jos apskaičiuoja pusėjimo vertę tai medienai, kurią importuoja tiems produktams, medienos produktams. Tarkime, Prancūzija importuoja medieną iš Belgijos. Ir tokiu atveju Vokietijos apskaičiavimai yra skirtingi nei Prancūzijos. Tad čia iškyla problema. Pamatysite mano siūlymuose, kad reikėtų pareikalauti valstybių narių, kad jos naudotųsi savo valstybei nariai apskaičiuotų pusėjimo vertę. Ir turėtų būti uždrausta naudotis tais duomenimis, kurie yra iš kitos valstybės narės ir kurie iškraipo situaciją. Mūsų diskusijoms bus svarbus įvairūs aspektai kai kurios valstybės narės jau kalbėjo apie žemės naudojimo, žemės naudojimo pakeitimo, paskirties keitimo ir miškininkystės veiksmų plano svarbą. Aš suprantu, kad daugeliu žmonių kyla klausimų dėl subsidiarumo ir panašiai. Aš manau, kad Viskas priklauso nuo to, kaip yra interpretuojama tai, kas yra parašyta. Ir tik nuo tos interpretacijos gali kartais tas pasiūlymas atrodyti bauginantis. Aš manau, kad pasiūlymas yra labai paprastas. Aš pridėjau paaiškinimus ir aš siūlau tokias formuluotės, kad būtų aišku, ko yra siekiama. Aš manau, kad būtent komisija turi palengvinti keitimąsi informaciją. Tad Aš pridėjau tam tikrų paaiškinimų, dėl kurių viskas yra aišku. Tad svarbu keistis informaciją dėl e, visų šių aspektų ir taip pat svarbu yra tai, kokių priemonių imasi valstybės narės, kad mažintų tokių emisijų kiekį. Aš manau, kad mums reikia tokių nuostatų. Taip pat aš įtraukiau ir visuomenės įsitraukimo e, skaidrumo aspektą, remdamasis kitais teisės aktais. Galiausiai noriu pasakyti šiek tiek dalykų dėl apibrieščių. Dokumente yra nutomos tam tikros apibrieštys, kurias reikėtų šiek tiek paaiškinti. Aš pasiūliau įtraukti tam tikras apibrieštis, tokias kaip deforestation, reforestation, afforestation, half-life value, instantaneous oxidation ir panašiai. Kalbant apie miškų apibriešti, tai yra tas klausimas, kurį iškėlė daugybė kolegų. Tai yra ginčiamas klausimas. ES yra numatytas miškų apibrėžimas pagal žemės, bendrą žemės ūkio politiką. Tačiau ten tas procentas to, kas yra apibrėžiama kaip miškas, yra mažesnis. Pagal šią apibriežtį mums taip pat reikėtų nuspręsti, ar galime naudotis tik tuo finansavimu, kuris yra prieinamas pagal bendrą žemės ūkio politiką. daug valstybių narių sakė, kad reikėtų naudoti platesnę apibriešti ir apie tai kalbėjome Durbane. Pagal apskaitos taisyklės reikės mažinti teršalų kiekį šioje srityje ir reikės numatyti, kokį finansavimą galima skirti bendrijos viduje. Jeigu mes pasinaudosime bendrosios žemės ūkio politikos apibrėžtimi, tuomet ES bus e, pasiektas nuseklumas. Tad mes turėtume garantuoti, kad mes e, įvykdysime savo įsipareigojimus. Tikiuosi, kad komisija atsižvelgs į tai, kad apibrieštis turi būti labai aiškios. Komisijos teisės tarnyba taip pat patikė savo nuomonę ir aš manau, kad ta nuomonė buvo logiška. Tad tiek ir be abejo lauksiu komentarų ir klausimų. Ačiū. Dėkui. O dabar steiksime žodį šešėlėms pranešėjams. Pirma, ponė Morkunaitė. Thank you, Mr. Chairman. Dėkoju pirmininkė. LUCF dokumentas yra labai svarbus, kalbant apie bendrąją ES klimato kaitos politiką. Ir aš manau, kad mums reikėtų visiems susitarti dėl bendros savo pozicijos. Todėl esu labai dėkinga pranešėjai už jo atliktą darbą, taip pat ir komisijai, kuri mums pateikė pradinį pranešimo variantą, kurio pagrindu vyksta mūsų diskusijos. Bet taip pat noriu išsakyti keletą pastebėjimų iš savo frakcijos, mūsų vardu. Visų pirma, šis dokumentas eina ta kryptimi, kuri buvo numatyta praėjusiais metais Durbane. Ir visi žino, kad dabar Europos Sąjungoje yra daug dirbama prie bendrosios klimato kaitos politikos. Kiekvienais metais posėdžiuose tai pastebime. Diskusijos vyksta dėl to paties klausimo. Ir komisija siūlo ambicingus veiksmus, tai yra visiškai teisingas požiūris, kadangi jeigu tie veiksmai būtų netokie ambicingi, tai išsikeltų tikslų pasiekti mums nepavyktų. Uh, Žinoma, problemos yra sudėtingos, reikia ir sudėtingų sprendimų. Dabartinėme pasiūlyme yra pateikiamos dar ambicingesnės kryptis, dar ambicingesni tikslai. Manau, kad reikėtų žvelgti į tikrovę. Valstybės narės skiriasi, jų situacija kitokia, jų ir miškai yra kitokie. Šiaurės Europoje ir Pietų Europoje situacija visiškai kitokia. Ir problemos miškose visiškai kitokios. Todėl negalima lyginti valstybių narių. Taip pat negalima lyginti ir vakarų Europos miškų apsaugos, taip pat pasėlių ir ganyklų apsaugos sistemos su rytų Europos sistema. Taip pat pasėlių ir ganyklų politika keičiasi labai dažnai ir manau negalima dar labiau spausti valstybių narių, kad jos išsikeltų ambicingesnius tikslus, negu kad gali įgyvendinti manau, kad mes nesame pasirengę peržengti tų įsipareigojimų, kurie, yra, kurie buvo patvirtinti Junktinių tautų klimato kaitos konvencijoje Durbane. Aš manau, kad reikėtų siekti evoliucijos, o ne revoliucijos. Taip pat manau, kad reikėtų taikyti subsidarumo principą ir siekti daugiau lankstumo valstybėms narėms veikti jungtinių tautų susitarimo rėmose. Ir taip pat, jeigu galima, norėčiau paprašyti keletą patikslinimų iš Europos komisijos atstovų ir taip pat iš pranešėjo. Tai yra tikslus, konkretus pastebėjimai, pavyzdžiui, miškų apibrieštis. Kritonas jau minėjo apie tai, kokia tai turėtų būti apibrieštis pagal kaimo plėtros ir bendrą žemės politiką. Taip pat, kad buvo E, pasirinktas kriterijus pusės hektaro, bet vis tik tai dabartinė miškų apibrieštis valstybėse narėse labai skiriasi. Vienur yra taikoma pusės hektaro kriterijus, kitur pusantro hektaro ar 1,1 hektaro kriterijus. Tad e, jeigu suvienodintume, e, apibriežti ir verstume visas valstybės narės taikyti vieną bendrą apibriežtį, joms reikėtų įgyventi nemažai pokyčių toliau atskirti, atspirties referenciniai lygiai. Komisija sako, kad čia ji palieka pakankamai lankstumą, bet manau, kad reikėtų dar būti tikslesniems, nes valstybėms narėms gali kilti klausimų. Toliau reikalavimai pagal žemės naudojimo, žemės naudojimo paskirties pakeitimo ir miškininkystės politiką, jų apibrėžimą. Jeigu suderinsime šią apibrėžtį su jungtinių tautų apibrėžtimi, tai atsiras biurokratinių uh, reikalavimų. Dar vienas dalykas tai yra e, pasėlių gamyklų įtraukimas. Manau, kad reikėtų atsižvelgti į valstybių narių situaciją ir galimybės. Jeigu būtų atskirti pasėlių plotai nuo gamyklų plotų, tai būtų geras sprendimas. Aš kaip suprantu, Durbane buvo formuluotė parengta tokia, kad valstybės narės gali į prisijungti prie tokio pasiūlymo. Member States may join the proposal. Bet tai aš suprantu, kad tokia priemonė būtų savanoriškų pagrindų taikoma. Ir dar klausimas komisijai. Kaip manote? Ir ar sutinkate, kad savanoriškos priemonės turėtų būti naudojamos kaip savanoriškos, kai jum, joms toks pobūdis numatytas jungtinių tautų susitarime? Kad mums reikėtų vis tik tai laikytis jungtinių tautų įvardytų e, priemonių. Ir noriu pabrėžti, kad Europos komisija nuolatos kartoja, kad sistema iš esmės nėra keičiama, nieko čia naujo nesiūloma, kad valstybės narės jau tokius veiksmus atlieka pačios, kad renka ir dalinasi tokiais duomenimis, bet, kaip sakiau, dar yra klausimų, kurie kyla žemdirbiams ir net uh, pramonės tam tikriems sektoriams, dėl to, ką toks pasiūlymas reikštų. Ir kaip Kritonas jau sakė, mes visi skaitydami pasiūlymą jį vienai par kitaip interpretuojame. Tad jeigu yra vietos interpretacijoms, tai galbūt tas pasiūlymas nėra pakankamai aiškus, koks jis turėtų būti tikrovėje. Tad tokie yra mano pagrindiniai pastebėjimai. Aš manau, kad šis klausimas yra labai svarbus ir reikėtų skirti daugiau laiko jam aptarti. Norėjau pasidalinti su jumis tokiais nuogastavimais. Ir lauksiu jūsų atsakymų ir patikslinimų. Dėkui. Dėkui. Toliau Manar. Dėkui. Ačiū pirmininkė, ačiū Kritonai Jums už atliktą puikų darbą, nagrinėjant šį labai svarbų klausimą. Mes išgirdome tikrai nuostabių dalykų čia. Žemės naudojimas, žemės naudojimo paskirties pakeitimas, miškininkystė, kiek tai bus svarbu, kovojant su klimato kaitos padariniais. Mums parlamente yra labai svarbu įvardinti savo poziciją šio klausimu. Tačiau manau, kad čia mūsų laukia nemažai iššūkių, jeigu norime kovoti su klimato kaitos padariniais. Ir dar nemažai ko trūksta pranešime. Ir nesu tikra, kad e, siūlomos priemonės yra tinkamos visose ES dalyse nemanau, kad buvo atlikta pakankamai tyrimų, kad jau pakankamai žinome apie šį klausimą. Mums būtų labai svarbu, kad sprendimai, būt, kurie buvo priimti Durbane, galėtų būti tinkamai įgyvendinti Europos Sąjungoje. Ir čia kokios gali kilti problemos, tai yra tai, kad komisijos pasiūlymas skiriasi nuo tarptautinio susitarimo šiais klausimais. Komisijos pasiūlyme yra įvardyjamos konkrečios priežastis, dėl kurių reikia veiksmų planų. Ir aš vis tik tai esu kritiškai nusteikusi tokių pasiūlymų atžvilgių. Man atrodo, kad svarbiausia yra tai, kad matosi aiškus skirtumai tarp miškininkystės politikos įgyvendinimo Europos pietuose ir šiaurėje, tarkime. Ir dėl to manau, kad vienas veiksmų planas būtų labai didelis žingsnis jeigu būtų numatyta tokį veiksmų planą įgyvendinti visoje Europos Sąjungoje. Aš nemanau, kad komisija viena pati turėtų nuspręsti dėl visų su miškininkystė susijusių klausimų. Todėl ir esu kritiškai nusiteikusi, kaip kad ir anksčiau kalbėjusi kolegė. Aš manau, kad mes turime laikytis tos krypties, dėl kurios buvo susitarta Durbane. Ir dar vienas dalykas, tai yra čia pateikiami skaičiai. Čia yra dar pateikiami atskaitiniai skaičiai, skirnės vertės. Ir vėlgi, tokių verčių numatymas yra taip pat labai didelis žingsnis vienos miškininkystės veiksmų programos link. reikia labai gerai suprasti, kokia yra iš tikrųjų situacija. Kad tai padarytume, reikėtų pažiūrėti į kiekvienos valstybės narės skaičius. Pono Arsenis pranešimas ir pateikiami pakeitimai yra konkretesni ir ambicingesni negu kad komisijos pasiūlymas. Ir nesu tikra, kad galėtume pritarti pranešimo apriepties išplėtimui tam, kad jis apimtų ir kitas sritis. Manau, kad čia yra siūloma labai rimtų pakeitimų komisijos pasiūlymui. Juos siūlo pranešėjas, bet dar yra nemažai sričių, kur reikalinga daugiau diskusijų. Dėkui. Dėkui. Pone Gerling. Jis norėtų dabar pakalbėti, nes, kiek žinau, turi išeiti. <clears throat> Dėkui, ponė pirmininkė. Kalbėsiu trumpai. Noriu pasakyti, kad pritariu pranešėjo <clears throat> darbui remiu pritarėjo darbą, nes jis iš tiesų padirbėjo labai sunkiai. Bet manau, kad jis per daug ambicingas. Manyčiau, kad pranešimas turėtų būti praktiškesnis. Turime derinti šį pranešimą su Durbano dokumentais ir nemanau, kad mes turime netgi veikti dar plačiau, negu kad sutarta Durbane. Maniau, kad mūsų teisės aktai turi atitikti tarptautinius susitarimus ir neišeiti už jų ribų, nes tada e, pažeisime savo teisės aktų esmę. Ketvirtas ir šeštas straipsniai apskaitos kriterijai, jie turės didelį politinį ir praktinį poveikį čia komitologijos procedūra negalėtų būti taikoma. Mano nuomonė, pateiksiu pakeitimą. Šią linkme toliau nacionaliniai veiksmų planai. Manau, kad tie planai turėtų būti valstybių narių e, kompetencija ir neprisidėti prie biurokratinės ir administracinės naštos didinimo. Čia reiktų riboti komisijos galės kai kalbame apie mm, laiko terminų nustatymą e, tokiems planams. Toliau pasėlių ir ganyklų valdymas ir jų apskaitos privalomumas. Čia pritarčiau radviliai. Manau, kad šie dalykai turėtų būti savanoriški, o ne privalomi. Dėkui, toliau Basai Hot. Dėkui, ponė pirmininkė. Gaila, kad ne visi kolegos girdės mano komentarus. Pirmiausia, norėčiau padėkoti pranešėjui už atliktą darbą. Ir galiu pasakyti, kad daugeliu jūsų pasiūlymų galime pritarti. Bet skirtingai negu Džiulį, Nemanau, kad pranešės per daug ambicingas. Aš sakyčiau, kad galbūt jis nepakankamai ambicingas. Nes keista čia girdėti parlamente, kad visi nori sekti Durbano uh, susitarimo, laikytis Durbano susitarimo nuostatų, bet šis susitarimas keisis po metų ir mes vėl tada turėsime keisti teisės aktus. O Europos parlamentas, manau, kad turi nebėgti situaciją iš paskos, o būti prieš akį, įvykių prieš akį. O dabar toks susidaro įspūdis, kad mes norime sekti kitiems iš paskos. Ne, mes kaip parlamentas turime būti ambicingesni. Ir visi žinome, kad mažo CO2 sunaudojimo <clears throat> ekonomikos vystimosi gairėse, kurias visi patvirtinome, ten pasakyta, kad žemės naudojimas, e, orientuojantis į tolesnį ateitį, yra labai svarbus. Taigi tie ilgalaikiai, ilgalaikės mūsų gairės reiškia, kad reikia į žemės naudojimą žiūrėti holistiškai. Ir tai turi būti pateikta ir šiame pasiūlyme. Bet noriu pasakyti, kad šis pasiūlymas yra daugiau apskaitos pasiūlymas, o ne holistinis požiūris į žemės naudojimą. Aš manau, kad dėrybų metu dar įliesime <clears throat> naujų ambicijų į šią sritį. Dėl to pritarčiau pranešėjui, ypač jei Suomija tam pritars. Keletas komentarų. Nacionaliniai veiksmų planai, kurie yra savanoriški ir komisija siūlo paramą valstybėm narėm, kurios renks tokius nacionalinius veiksmų planus. Aš manau, kad tuos planus turime sieti su mažo CO2 naudojimo ekonomikos vystimo planais. Ir taip pat manome, kad turime nustatyti, nusistatyti referencinius lygius ir dabartiniai taupikliai, kai kalbame apie žemės naudojimą, neturi tapti mažesni, nes jei mūsų žemės naudojimo sistema dar papildomai išmes į aplinką CO2, tai tikrai nebus gerai. Čia mes kalbame apie apskaitą. Ir turėtume taikyti ją šlapinėms, o kalbant apie m, mm, kitą, apie, apie medieną, m, Tai čia turėtume neužmiršti biologinio kūro ir pritarčiau e, pranešėjui požiūriui dėl pusėjimo vertės. Manau, kad mm, tai yra mm, gera, geras pasiūlymas ir noriu pasakyti, kad mūsų pranešimas turėtų ir mūsų siekiai turėtų būti ambicingesni, kad mes būtume, mm, kad parlamentas eitų priekyje ir kad žmonės suvoktų, kad po Durbano irgi toliau gyvenimas tęsiasi. Dėkui. Toliau kitas kalbėtojas Florence. Dėkui. tokie puikūs kolegos, bet jų nuomonė išsiskiria. Taigi situacija nėra lengva. Kalbėjau su komisija, komisija laikosi tokio laisvesnio požiūrio. Manau, kad LULUCF yra tokie kaip ir spastai. Komisija kalba apie tai, kad jie yra reikalingi duomenys, <clears throat> visus reikiamus, visą reikiamą apskaitą nesudėtinga atlikti. Norėčiau paklausti komisijos atstovo, jei, pavyzdžiui, paimtume skirtingų Vokietijos regionų miškus, tai jie labai e, aplinkos prasme skiriasi. Taigi, ką darome, kaip vertiname duomenis, kai jie yra labai skirtingi ir koks tada tokių duomenų vertinimo rezultatas. Toks būtų mano pirmasis klausimas. O kitas klausimas komisijai, tai kodėl komisija dar neturi tuo, tų duomenų. Aš esu ūkininkas ir kiekvienais metais, kad gaučiau <clears throat> kompensacijas, turiu atsiskaityti apie tai, ką darau ir pateikti visą reikalingą išsame informaciją, nes naudojame Europos biudžeto lėšas ir aišku turime tiksliai suvokti, kam tos lėšos yra naudojamos. Taigi norėčiau paklausti komisijos ir aplinkos bei žemės ūkio generalinių direktoratų kodėl jie nesugeba pasinaudoti tais duomenimis, kurie, kuriuos jie turi, kodėl negali tų duomenų įvertinti ir apibendrinti taip, kaip reikia, kodėl mes tą turime daryti, e, turiuomenį valstybės narės. Galbūt kitos šalis neturi žemės naudojimo registro. Taigi paaiškinkit man, Jei neturite žemės naudojimo registro, kaip iš vis galite e, vertinti ir apskaityti situaciją. Dar norėčiau paklausti komisijos. Turime įvairius reikalavimus. Kompleksnio susijimo reikalavimus turime taip pat kitus atitinkamus uh, reikalavimus, kalbant apie fauną ir florą, turime habitato nuostatas, e, buveinių nuostatas. Ir aišku, kad situacija Italijoje ir Vokietijoje skiriasi. Jei norite, galiu paaiškinti, kodėl. Toliau že, miškininkystė kai Europoje kyla gaisrai, net nesugebame jų užgesinti, o čia kalbame apie kiekvieną e, pasėlių ar ganyklų aro apskaičiavimą. Man tokie reikalavimai kelia siaubą. Kai kurie kolegos, matau, jau išėjo iš salės, galbūt išsigandę šio reikalo esmės, bet norėčiau paklausti, ką komisija galvoja apie pranešėjo poziciją, apie žaliųjų poziciją. Aš manau, kad komisijos siekis yra visiškai kitoks. Komisija, ko gero, nori vėl įvesti papildomą biurokratiją. Mums, vokiečiams, tas yra neprimtina. Ir turiu. Mm prieštarauti visiems šiem siūlymam, bet aišku suprantu, kad e, ūkininkystė turi ženkliai prisidėti prie CO2, CO2 mažinimų ir turi būti skatinama tą daryti. Dėkoju Karlui Hans Flores 11 spalio, kaip tik tą ir svarstysime. Svarstysime apie tai, kaip mažinti biurokratinę naštą ir galėsime kaip tik šiame komitete taip pat pagalvoti apie tai, kur yra per daug biurokratijos. Ne tiek pačioje Europoje, kiek valstybių narių lygmenių, kai kalbame apie įvairių teisės aktų įgyvendinimą. Ir horizontale prasme, horizontalių lygmenių visiškai nesikeičiama informacija. Galbūt nėra net keitimosi informacija įvairių komisijos generalinių direktoratų lygmenių. Manau, kad spalio mėnesį visus šiuos dalykus galėsime apsvarstyti ir pažiūrėti, kaip įgyvendiname mm, tokio pobūdžio reikalavimus. Manau, kad Karlui Hansui šie dalykai yra labai svarbus. Toliau Pite Lyza. Dėkoju Kritonui už pristatytą pranešimą. ES norėtų, čia turiu galvoje Doha dėrybų raundą, kad per tas dėrybas būtų sutarta, bet laiko neturime daug. Yra 2008 metų energetikos paketas, tada jau buvo problemų tą paketą įgyvendinant. Kažin ar Dohoje mums pavyks pasiekti savo tikslų, nes tai priklauso ne tik nuo mūsų. Labai svarbu, kad vyktų konsultacijos, galbūt yra tam tikrų ir tarpusavio supratimo problemų. Ūkininkam kyla nerimas dėl galimo e, biurokratinės naštos didėjimo, bet turime pirmiausia aiškiai suvokti e, šią situaciją ir tam, ko gero, reikia daugiau laiko. LULUCF yra vienas iš klausimų, kai galime pagalvoti apie kaštų efektyvumą, CO2, elektros gamybą ir visi šie dalykai, visa ši veikla branksta. Galbūt būtent šis aspektas leis mum tokius kaštus sumažinti. Komisija sakė, kad šis pasiūlymas atskiriams ūkininkams nepadidins biurokratinės naštos, nes čia bus naudojami duomenys, kurie jau yra. Ir ponas Florens tą minėjo, kad visi ūkininkai teikia ataskaitas ir pateikė tuos duomenys. Taigi tų duomenų vertinimas iš klimato pozicijų, klimato apsaugos pozicijų yra įmanomas. Ir iš tiesų turime siekti, kad nebūtų jokios papildomos biurokratinės naštos. Ūkininkams valstybės narės jau turi tos duomenys ir turi galėti jais pasinaudoti. Kitas dalykas, e, ką mes darome su tais duomenimis, kuriuos mums pateikė ūkininkai. Turime skatinti ūkininkus prisidėti prie kovos su klimato kaita. Žinau, kad daugelis kolegų e, svarstė komisalo Čiološ pasiūlymą ir nori jį sugriežtinti. Čia buvo minima 10 procentų ir 7 procentai bet ko galime e, prašyti ūkininkų, kiek žemės jie turi laikyti nenaudojamos ir panašiai. Galbūt ūkininkai galvoja, kad jie jau prisideda prie klimato kaitos. Nemanau, kad turime vis daugiau reikalavimų krauti ūkininkams ant pečių, uh, leiskime ūkininkams ir patiems kažką daryti, suteikime jiem daugiau veik, veikimo laisvės. Vitorijo Prodi. E, Ačiū, ponė pirmininkė. Visų pirma, norėčiau priminti, kad bandymas tvarkyti su klimato kaita, turi įtraukti ir miškininkystės, miškininkystės aspektą. Mes susidurime su vis didesnė gaisrų grėsme. Turime išspręsti šią problemą, o tam reikia miškų priežiūros. Tai reiškia, kad turime gerai tinkamai naudoti savo miškų išteklius. Jeigu mes tinkamai naudosime savo miškus, tuomet galėsime atgauti maždaug 3 tonas iš hektaro, 3 tonas biomasės iš hektaro. Tai labai svarbus aspektas. Taip pat noriu atkreipti dėmesį, kad mes jau kovėmės daugybėje svarbių mūšių susijusių su e, pasaulinės stebėsenos sistemomis. Šie satelitai turi tam tikrus įrenginius, kurie yra labai tikslus mes galime gauti skaičius apie anglės dvideginio išmetimą ir nustatyti tas vietovės, kuriuose taršalų kiekis yra didžiausias. Taip, galime nustatyti tas vietas, kur CO2 emisijų kiekis yra pats didžiausias. Turėdami šiuos matavimus mes taip pat galime pridėti ir dirvos dregmės skaičius, taip pat veiksmus atliekamus tose vietovėse. Ir tuomet surinkę visus šiuos svarbius duomenis galime stebėti, kokia yra situacija toje vietovėje. Be to, Gali būti naudojamos ir technologijos vietoje, kurios būtų kaip papildomos satelitų palidovų surenkamiems duomenims. Aš manau, kad taip galima būtų surinkti smulkę informaciją ir neapsisunkinti, neapsunkinti ūkininkų gyvenimo. Tai leistų mums bendradarbiauti ir panaudoti įvairias priemonės, kad galėtume surinkti detalę informaciją. Ačiū. Ačiū. Toliau košijas. Ačiū, ponė pirmininkė. Aš neturiu daug ko pridėti. Aš Neturiu labai daug ko pridėti prie to, kas jau buvo išsakyta, tik tai keletas dalykų dėl apibrieščių. E, Ir pa, manau, kad reikia aiškiau apibriežti mišką. Čia iškyla nemažai klausimų. Tas apibrėžimas, kurį turime, yra geomet, pakankamai natūralus, bet nelabai siejamas su klimato aspektais, nes čia mums svarbu ne vizualinis miško aspektas, kas yra tikras miškas, bet mums svarbu, kad jei tas, ar tas miškas yra jaunas ar ne ir kiek CO2 jis išmeta į aplinką. Taigi, ar galime įsivaizduoti tokį pakeitimą, kuris atsižvelgtų į miško amžių ir į tai, ar miškas išmeta CO2 ar ne. Nes, sakysim, gali būti e, miškų, kur e, medžiai aukštesni, pavyzdžiui, kaip penkių metrų, bet uh, ir, ir miškas gali būti panašaus tankumo, bet CO2 išmetimas nebūtinai toks pat. Taigi aš pateiksiu pakeitimą, kuris yra susijęs su miško apibrieštimi, e, žiūrint į mišką iš klimato kaitos pozicijų. Rusai, Rusija dažnai sako, kad Rusijoje yra labai daug miškų, kurie yra CO2 e, kaupikliai ir, ir dėl to e, rusai prašo atitinkamų e, kreditų, kai kalbame apie prekybą apivartiniais taršos leidimais. Taigi turime būti pasirengę ir tokiems argumentams. Um auf Dabar paprašysiu komisijos atsakyti į tuos klausimus, kurie buvo užduoti. Labai ačiū, ponė pirmininkė, kad suteikėte komisijai žodį. Pradžioje paminėjote, kad LULUCF yra ganėtinai sudėtingas akronimas. Aš norėčiau pasakyti, kad ne komisija sugalvojo šį akronimą. Iš tiesų, jis yra iš tosie, buvo diskutuojama apie tai jau seniai. Mes turime šį terminą ir pabandėme perkelti tai, ką turėjome į savo nacionalinius teisės aktus. Kalbant apie atskaitos, e, apskaitos taisyklės, jos nebuvo įtrauktos, nes Nėra pakankamai aišku, kad šis sektorius turi tam tikras būtinas charakteristikas. Dabar mes norime pateikti pasiūlymą, tiksliau jau pateikėme jį, kuris būtų subalansuotas ir atsižvelgtų į tas ypatingas sektoriaus charakteristikas. Pagrindinis šio pasiūlymo tikslas yra perkelti tai, dėl ko buvo susitarta Durbane, į ES teisės aktus su tam tikrais nuokrypiais. Visų pirma, reikia siekti teisinio aiškumo mūsų tekste. Na ir taip pat mes siekiame šiek tiek ambicingesni būti. Pavyzdžiui, norime, kad būtų vykdoma aps, privaloma apskaita. Mes turime rinkti duomenis ir tie duomenys jau yra renkami valstybėse narėse. Visa tai vyksta jau keliarius metus ir tai daroma pagal Kyoto protokolą. Tad mes turime tuos duomenys, kuriais galime remtis ir mes galime toliau patobulinti juos. Vadinasi, turime įvairių privalumų ir ūkininkams tai taip pat yra naudinga. Į savo taršalų apskaitos sistemą ES mes įtraukiame metaną ir azotų suboksidą, bet taip pat reikia atsižvelgti ir į tuos tą taršą, kurie atsiranda dėl karvių besiganančių pasėlius ir panašiai. Būtent šiuos aspektus ir nori išspręsti LULUCF pasiūlymas. Tačiau noriu aiškiai pasakyti, kad mes nepridedame jokių papildomų administracinių prievalių nei ūkininkui, nei kam kitam. Valstybės narės turi pasiekti skaidrumo. Kalbant apie šias sritis, žemės naudojimą, miškininkystę ir žemės naudojimo keitimą. Čia yra svarbu naudotis, e, čia naudojamasi kreditu, ne debitu ir aš manau, kad tai yra didžiulis skirtumas nuo kitų sektorių. Ir mes jau traukiame šiuos aspektus į klimato politiką. Tad e, čia mes susidurime su specialiomis charakteristikomis ir kai kur mes nežinome, kokie, kokios yra tendencijos tam tikrame sektorėje. Todėl komisija pasiūlė labai atsargų požiūrį. Visų pirma, telkiamas dėmesys į apskaitos taisyklės. Na ir kai tos taisyklės jau yra įgyvendintos ir patoblintos, tuomet reikia teikti pranešimus ir jau toliau galima kalbėti apie tikslų nusistatymą. Tad mano manimu tai yra labai subalansuotas ir atsargus požiūris. Na, o kalbant apie veiksmų planą, aš manau, kad tai yra vienintelė priemonė, kuri gali leisti gyvendinti šią politiką. Reikia strateginio dokumento, kuriuo nebūtų bandoma įsikištis į nacionalinę miškininkystės politiką. Čia kalbame apie miško įtaką aplinkai. Ir todėl yra numatomi veiksmų planai, kurie gali padėti mums užpildyti tas žinių spragas. Jeigu mes turėtume suderintą požiūrį, tuomet galėtume geriau veikti. Tuomet visos valstybės narės geriau žinos, kas vyksta tame sektoriuje ir tai bus stiprus pagrindas tolesnėms diskusijoms dėl tikslų nusistatymo. Tad noriu dar kartą pasakyti, kad pasiūlymas neprideda jokių papildomų biurokratinių kliučių ūkininkams. Manau, kad pasiūlymas nepasirodė per anksti, nes apie šios dalykus yra diskutuojama jau kurį laiką. Todėl Manome, kad mūsų parengtas pasiūlymas yra ganėtinai subalansuotas ir geras. Tad ačiū už Jūsų dėmesį. Vielen Dank an die Kommission für die. Dėkui komisijai. Dėkui už paaiškinimus. Ir prieš suteikdama žodį Kritonui Arsenis, noriu pasakyti, kad nepaisant to, kiek buvo vertintas šis pasiūlymas, noriu pristatyti, kokia yra bendra procedūra. Standartinė procedūra yra du svarstymai Europos parlamente. Ir jeigu nepavyksta pasiekti susitarimo, tai vyksta du svarstymai, galima pasiekti susitarimą ir per pirmąjį. Bet paprastai būna du pirmasis ir antrasis. Ir klausiausi, ką sakė kolegos, dalyvavę diskusijoje ir man atrodo, kad e, nelabai mums pavyks pasiekti susitarimo per pirmąjį susitarimą. Na, galbūt, galbūt. Bet svarbu nepamiršti, kokia yra bendra procedūra. Kalbant apie tai, kas dalyvauja svarstymuose. Du svarstymai yra gera procedūra visoms interesuotams pusėms. Ji padeda skaidriai pasiekti susitarimo, paaiškinti viską, kas yra neaišku dėl nagrinėjimo teisės akto. Todėl manau, kad visi turėtume tai turėti galvoje, svarstydami šį dokumentą. Suprantu, galbūt jums norisi greičiau judėti, greičiau dirbti, bet nepamirškite to, ką ką tik pasakiau. O dabar sutiksiu žodį pranešėjai Kritunai ir Senis. Dėkuoju pirmininkė. Patikėkite manimi, jeigu nereikės, jeigu reikės, tai ne tik vieną ir du svarstymus turėsime ir dar taikinimo procedūrą. Taigi mano komentarai. Dėl veiksmų planų. Aš iš tiesų manau, kad mes pasiūlymą skirtingai vertiname. Ir jeigu problema yra formuluotėje, esu tikras, kad rasime sprendimą. Man atrodo, kad niekas iš čia esančių neprieštaraus komisijos teisė ir įpareigojimui padėti valstybėms narėms keistis informaciją. Ir man atrodo, kad tai ir yra esmė. Kitas dalykas tai yra referenciniai lygiai, kaip suprantu, tai yra antra pagal svarbumo problema. Aš manau, kad visi, kurie sekėme kop susitarimus, ma, visiems yra aišku, kad referencinių lygių pakeisti taip paprastai nepavyks. Jie yra įvardyti sprendime, kop tekste, kiekvienai valstybei nariai. Mes čia dabar kalbame apie techninio pobūdžio korekcijas. Siekiant nuseklumo bet referencinių lygių kaip po tokių pakeisti mums nepavyks. Trečia, dėl to, kad atskaitomybės sistema būtų privaloma. Juk ir taip yra privaloma teikti ataskaitas dėl pasėlių plotų, ganyklų plotų ir šlapinių. Pone Florencijai, mes jau nekartą esame kalbėję, žinau, kiek nerimo jums kelia uh, ūkininkų situaciją. Žinau, kad jūs ir pats turite miško plotą ir žinote, kaip, kokie sunkumai kyla e, asmenims turintiems miško plotus Europoje. Aš norėčiau labai aiškiai įvardinti, kad šiame pranešime kalbame ne apie tai, ką turi daryti ūkininkai. Bet, na, Jeigu jums atrodo kitaip, kad tekstą galima suprasti kitaip, tai aš esu pasirengęs diskutuoti. Toliau dėl biurokratinės naštos. Mes juk čia ne apie tai kalbame, net ne apie žemės registrus kalbame. Kalbame apie pasėlių plotų ir ganyklų plotų ir tvarkymo ataskaitas. Už tokius žemės plotus yra teikiamos subsidijos, tuomet jas gaunant būtina teikti ataskaitas ir tokia praktika yra taikoma jau labai seniai. Todėl, jeigu mes nežengsime to paprasto žingsnelio ir nenumatysime privalomo ataskaitų teikimo, privalomo, privalomos atskaitomybės sistemos, tai mes nieko naujo nepasieksime. Ir tie skaičiai nieko nereikš. Aš tik noriu priminti, kad šiame pasiūlyme vienintelis įpareigojimas yra tas, kad atskaitomybė taptų privaloma bet toks, tokia prievalė įsigaliotų 2020 metais. Tais metais reikėtų paviešinti savo apskaitos e, skaičius. Iki tol šis procesas būtų vidinis. Taigi, jeigu nebusime pasirengę to padaryti iki 2020 metų, tai tuomet teks mums peržiūrėti LULUCF tikslus ir valstybės narės nebus pasirengusios viešinti savo apskaitos skaičių 2020 metais, kai mums jau neišvengiamai tai taps privaloma. Ir tada negalėsime vertinti savo pasiekimų emisijų mažinimo srityje pagal LUCF tikslus. ir pramoninių emisijų mažinimas taps tik sudėtingesnis. Ir tos valstybės, kurioms bus privaloma mažinti pramoninių teršalų išmetimo kiekius, bus nepasirengusios tam. Ir tų emisijų ne tik, kad nemažės, bet gal kaip tik padaugės. O jeigu jau pradėtume tokią praktiką dabar, tai situacija būtų kitokia. Tad manau, kad reikėtų tiesiog prisimti įsipareigojimus per aštuonerius metus pasirenkti apskaitos e, skaičių viešinimui, nes po aštuonerių metų tai mums taps visiems privaloma. Dėkoju Kritonai. ko gero plenarinėje sesijoje svastys, e, balsuosime dėl to 2013 metų sausio mėnesį. Pakeitimus galima pateikti iki Liepos 18 dienos ir rugsėjo 19 dieną bus pakeitimai svarstomi Žemės ūkio e, reikalų komitete. Jie bus svarstomi 17 rugsėjo, o čia jie bus svarstomi spalio pradžioje. O dabar perėsime prie kito darbo atvarkės punkto, šeštasis darbo atvarkės punktas. Su mumis yra finansų ministrė Juta Haug. Ji mums leido diskutuoti dėl dviejų darbo atvarkės punktų kartu. Taigi dėl aštuntojo darbo tvarkės punkto turėsime pradėti diskutuoti lygiai iš 18 valandą. Taigi dabar pradėsime dėl 6 ir 7 darbo tvarkės, darbo tvarkės punkto diskusijas. Tai yra ES 2013 metų finansinių metų bendrasis biudžetas, visi skirsniai ir 2014-2020 metų daugiametė finansinė programa. Jis, kaip žinote, mes dabar kalbame ir svarstome daug svarbių projektų, ponas Prodis keletą iš jų paminėjo kalbame apie tuos projektus, kuriems trūksta finansavimo ir dabar reikia ieškoti būdų, kaip finansuoti tuos projektus, kurie yra naudingiausi aplinkai. Taigi, pirmą žodį suteiksiu pranešėjai, ponai Jutai Hauk, kad jį pristatytų abiejų e, pranešimų pagrindinę temą. Aš sutikau kalbėti pirmą apie 2013 metų biudžetą ir po to pranešė kalbės apie daugie metę finansinę programą. Aš perimsiu e, socialdemokratų šešėlinio pranešėjo vaidmenį. Na, bet pirmą aptarkime 2013 finansinių metų bendrąjį biudžetą. Deja, vis dažniau tokie teisės aktai yra apsvarstomi per vieną svarstymą. Pasakysiu, kodėl man dėl to gaila. 2013 metų bendrasis biudžetas tai yra paskutinis biudžetas pagal dabartinę finansinę programą. Komisaras balandžio pabaigoje pasiūlė, kad būtų dviem procentais padidinami įsipareigojimo signavimai ir 1,6 procento būtų didinami mokėjimų įsipareigojimai. Be abejo, tai buvo siūloma e, e, remiantis tuo, kas vyko ankstesnėje finansinėje programoje. Ir taip pat visi fondai, struktūriniai fondai, sanglaudos fondas, tyrimų projektai artėja prie pabaigos ir jiems reikia numatyti naują finansavimą. Bet tarybos biudžeto komitetas dabar parengė kitą pasiūlymą, kuris bus pateiktas poryt tarybai ir šiame pasiūlyme yra iš esmės siūloma sumažinti finansavimą. Ten yra siūloma 1,72 procentais padidinti įsipareigojimo signavimus tik tai ir taip pat sumažinti E, tai yra siūloma mažesnių procentų didinti mokėjimų e, asignavimus. Iš tiesų, visi suprantame, kad toks pasiūlymas tikrai nėra tinkamas. Esu tikra, kad visi skaitėte 15 straipsnį, tad jo iš esmės nepristatysiu, bet noriu atkreipti jūsų dėmesį į jį ir pasakyti, kad mes, aplinkosaugos reikalų komitetas, susidursime su labai didžiuliais sunkumais. Mūsų agentūros su jais susidurs, jeigu bus numatytas toks finansavimas. Komisija nori visoms institucijoms sumažinti administracinį biudžetą 5 procentais nuo 2013 iki 2017 metų. Jie, žinoma, tokius pasiūlymus įvardijo. Taip pat siūloma sumažinti finansavimą ir agentūroms. Ir komisijos pasiūlyme jau dabar yra numatoma mažiau finansavimo. O biudžeto komitetas siūlo lėšas mažinti dar labiau. Ir jie tai siūlo ne tik tai kalbėdami apie mokėjimo signavimus, juos siūlo mažinti 1 procentu, bet taip pat siūloma numatyti mažiau finansavimo personalui, aplinkosaugos agentūrai, e, Europos lygų prevencijos ir kontrolės centrui, Europos cheminių medžiagų agentūrai. Taigi, Europos vaistų agentūroje, agentūrai yra numatomos naujos funkcijos, bet e, etatų skaičius bus sumažintas be ne per pus nes yra numatoma jai mažesnis finansavimas. O žinome, kad kai kurios iš agentūrų turi vertinti pesticidų poveikį ir šiai agentūrai taip pat yra mažinamas biudžetas vienu procentu. Ir drįstų sakyti, kad poryt korepere bus numatyta dar mažiau lėšų skirti agentūroms. Tad tarybai buvo labai aiškiai pasakyta, ko norime mes. Ir ką mes galėsime ar ko negalėsime gyvendinti, jeigu bus patvirtintas tos toks biudžetas, kaip kad siūlo taryba. Ketvirtadalis naujų darbo vietų nebus sukurta iš tų, kurios dabar yra planuojamos. Taigi tokie pasiūlymai tikrai nėra priimtini. Tas pats yra kalbama apie LIFE programą, 50 milijonų mažiau siūloma jai skirti, taip pat kitoms programoms, e, sveikatos veiksmų pro, pro, programai 18 tūkstančių siūloma sumažinti finansavimą. Bet toks lėšų mažinimas nėra naudingas. Ir mes turime kovoti, kad taip nebūtų. Galbūt ir gruodžio mėnesį nebus susitata dėl biudžeto, tada jau įsikiš sutartis, Lisabono sutartis ir tuomet galbūt būtų numatyta daugiau finansavimo. Mes visi atlikome parengiamosius darbus, įgyvendiname pilotinius projektus, juos parengėme, pateikėme komisijai, kad jie juos patvirtintų. Aš tikrai neturiu laiko kiekvieną iš jų peržiūrėti. Jie bus peržiūrėti šį, šią popietę biudžeto kontrolės komitete. Laimiai sekretorijatas išsiuntė projekto aprašymus be ne visiems mūsų komiteto nariams. Tad jeigu jūs domina tos parengiamosios programos ir pilotiniai projektai, tai informacija apie juos jums yra prieinama. Jie yra, tie projektai yra suskirstyti į A, B ir C kategorijas, bet apie tai, manau, galėsime kalbėti vėliau. O pabaigai noriu pasakyti, kad nuomonės pakeitimai, taip pat biudžeto korekcijos bei pakeitimai pilotiniams projektams turėtų būti pateikti iki Liepos 21 dienos, o rugsėjo 6 dieną bus balsavimas dėl šios nuomonės. Taigi tiek norėjau pasakyti, o dabar MFF pranešėjas gaus progą kalbėti. Jūs atlikote tikrai puikų darbą mums įvardinote ir laiko terminus, kada vyks balsavimas ir kada galima pateikti pakeitimus. Tad už tai dėkoju. O dabar žodis poniai Matijas, kadangi jie yra bendroji pranešėja. Ir po to Žoze Manuelis ir Dagmar gaus žodį. Dėkui. Visų pirma, noriu pasakyti, kad labai džiaugiuosi vėl būdama čia. Džiaugiuosi vėl jūs sustikusi. Tad kalbėsiu trumpai, nes laiko neturime daug. Noriu keletą dalykų pabrėžti. Aš stengiausi viską įtraukti į nuomonės projektą Tik dar sureaguosiu tai, ką sakė kolegos dėl e, finansinės programos. Rengdama nuomonę turėjau galvoje tai, kad mes kalbame apie tas sritis, kuriuose stipriai trūksta finansavimo. Tai jau tapo kaip chroniška lyga. Ir iš tų programų nuolat atimami finansai bei lėšos, nors pačios programos yra labai svarbios. Aš suprantu, kad kiekvienas komitetas turbūt vienodai vertina savo rengiamas programas, bet aš tikrai manau, kad mūsų e, rengiamas programos yra labai svarbios. LIFE programa, sveikata ekonominiam augimui, taip pat ES pilietinės apsaugos programa, jos labai svarbios. Ir dabar susitelksiu į keletą punktų. Tikiuosi, kolegos turėjo progą perskaityti nuomonę tad man nereikia jos išsamei pristatinėti, tad pabrėšiu tik tai keletą punktų. Vienas iš jų yra tai, kad ekonominės krizės nereikėtų naudoti kaip e, pasiteisinimo atimant lėšas iš programų skirtų kovoti su klimato kaitos padariniais, nes dabar yra numatomas gana žymus biudžeto sumažinimas šioje srityje. tą patį noriu pasakyti ir apie energijos efektyvumui skirtas programas. Taip pat yra smulkaus ir vidutinio ver, verslo įmonių įtraukimą. Tam skirtoms programoms reikėtų daugiau finansavimo, jeigu norime, kad mūsų ekonomika būtų konkurencingesnė. Trečiojoje pastraipoje nesu. Noriu pasakyti, kad pradinėme pasiūlyme buvo siūloma e, skirti daugiau lėšų bioįvairovės fondui. O dabar tokio pasiūlymo nebeliko. Nėra tam numatyta biudžeto. Manau, kad į finansinę programą reikėtų sugražinti šį tikslą ir numatyti jam biudžetą. Toliau dėl sveikatos augimui Health for Growth ši programa yra ypatingos svarbos e, mūsų visuomeniai. Šioje programoje atspindima, kad sveikatos, skiria, e, sveikatos sektoriuje yra sukuria, panaudojama 10 procentų BVP ir ten sukuriama labai daug darbo vietų, todėl šiai programai reikia numatyti tinkamą biudžetą. Taip pat reikėtų nepamiršti, kad 2020 metais pritrūks darbuotojų sveikatos sektoriuje. Visoje Europos Sąjungoje jų trūks vieno milijono darbuotojų. Taigi tokia krizė, kaip kad išgyvename dabar, mums rodo, kad šis sektorius yra svarbus ir todėl reikėtų stengtis ten kurti naujas darbo vietas ir išlaikyti esamas, tam, kad būtų išlaikomas visuomenės sveikatos lygis. Ir dar norėčiau pasisakyti dėl piliečių apsaugos mechanizmo, civilinės saugos mechanizmo. Šis klausimas nuolat atidėliojamas, kalbant apie investicijas Europos lygių. Bet čia juk kalbame apie gamtinės nelaimės ir taip pat žmogaus sukeltas nelaimės, kurių atsiranda vis daugiau, todėl tokiems atvejams reikia taip pat turėti lėšų. Tai reiškia, kad reikia geresnių priemonių negu kad dabar galiojančios. Kitaip nepavyks patenkinti visų šiuose sektoriuose kilančių poreikių. Aštuntoji pastraipa, pagrindinė jos mintis yra ta, kad 70 procentų biudžeto turi būti skiriama iš Europ... veiksmams vykdomiems Europos Sąjungoje ir dar 30 procentų turėtų būti skiriama veiksmams, kurie yra gyvendinami už Europos Sąjungos ribų. Reikia numatyti ben... biudžetą bendradarbiavimui. Dėkui. Dėkoju. Pirmasis kalbėtojas Jose Manuel Fernandės, dvi minutės. Dėkui, ponė pirmininkė. Norėčiau padėkoti pranešėjam Jutai Haug Dėkuoju už atliktą darbą. Mes jau įpratome, kad jinai tokius kokybiškus nuomonės projektus teikia. Nuo 2004 metų iki dabar Europos Sąjunga išaugo iki 27 valstybių narių nuo 20 nuo 15. Ir kitais metais prisijungs Kroatija. Parlamentas įgavo naujų galių. Ir noriu pasakyti, kad ES biudžetas yra 94 <clears throat> procentai to biudžeto eina investicijoms, o tik 6 procentai administracijai administracijai ir veiklos išlaidoms. Taigi mūsų biudžetas puikiai veikia, efektyvus. Ne viena valstybė narė neturi tokio biudžeto. Bet jei jis nebus, jis neturės tinkamų, tinkamo kiekio lėšų, tai visą tai neigiamai atsilieps piliečiam. Kalbant apie biudžetą, 2011 metų biudžetą, atsimename, kad taryba atsisakė pataisyti mokėjimų įsipareigojimus, pakoreguoti mokėjimų įsipareigojimus ir dėl to 11 milijardų eurų negalėjo būti tinkamai panaudoti. Praktiškai mes kertame šaką, taryba kerta šaką, ant kurios sėdi nesugeba įvykdyti prisimtų įsipareigojimų. Žinome, kad yra įsipareigojimų, mokėjimai įsipareigojimams ir eh, mokėjimai yra asignavimai įsipareigojimams ir eh, atitinkami mokėjimai, kurie po to vyksta. Jūtos Haug ataskaitai norėčiau pasiūlyti vieną pakeitimą. Tai yra antrai daliai siūlomas pakeitimas. Ji mini aplinkos tikslus, e, kurių siekiant bus įmamas įvairių konkrečių veiksmų. Ir čia turėtume kalbėti ne tik apie tvarų augimą, bet apie tvarų ir integruotą augimą. E, tvarų integruotą ir protingą augimą. O šiaip pritarčiau Jūtai Hauk ir jos pozicijai. Toliau Mari, Marisa Matijas nuomonė. Norėčiau pasakyti, kad čia mums nereiktų per daug nuomonėje prirašyti įvairių procentinių dydžių. Sakoma, kad pagal LIFE programą 20 procentų lėšų bus skirta klimato politikos sryčiai. jei nusistatysime tokius procentinius dydžius, ko gero um, prisikursime savo problemų. Manau, kad šioje nuomonėje neturėtų būti apskritai jokių procentų minima. O aštuntasis punktas, kur kalbama apie 70 procentų biudžeto veiksmams <clears throat> skiriamus apie 70 procentų skiriamus biudžeto veiksmams pagal trečią kategoriją ir 30 pagal ketvirtą išlaidų kategoriją. Nemanyčiau vėlgi, kad čia mums reiktų tokias aiškiai apibrieštas e, sumas, procentinius dydžius nurodyti. Dėkoju už tai, kad laikėtės jums skirto laiko. Toliau kitas kalbėtojas. Dėkoju, taip pat kalbėsiu dvi minutės Aš esu biudžeto komiteto pranešėjas. Ir rengiu e, nuomonę dėl daugiametės finansinės programos biudžeto komitete. Bet dabar e, kalbu daugiau kaip ilgametis parlamento narys. Norėčiau paskatinti abu pranešėjus šiek tiek padaryti pranešimus griežtesnius, nuomonės griežtesnės, pabrėžiant, kad jei norime iš tiesų gyvendinti ES programas, reikia daug daugiau geresnių specialistų. Norė... Šie dalykai e, yra nuomonėse, bet jie turėtų būti dar griežčiau suformuluoti. Mes manome, kad valstybės narės negali pagal penktą antraštinę eilutę mažinti lėšas visose sritise ir tuo pat metu tikėtis, kad užsibriežti uždaviniai vis tiek bus įgyvendinti. Tai taikoma ir moksliniams tyrimams ir plėtrai, ir kovai su klimato kaita. Mes turime pateikti vieną aiškiai suformuluotą pakeitimą, atspindinti šias mintis. Jei norime, kad būtų pakankamai lėšų sanglaudos fonde, jei norime, kad būtų skirtos visos lėšos pagal žemės ūkio e, kaimo plėtros ar kitas politikos rytis, tai reikia, kad būtų pakankamai kvalifikuotų darbuotojų, kurie tinkamai tas lėšas administruotų. komisija galbūt laikosi šiek tiek atsargesnio požiūrio, bet atsimenu, kai ponas Santar pirmininkavo komisijai, jis vos neprarado savo posto, nes neturėjo pakan drąsos pakankamai drąsiai elgtis. Yra nubrėžti uždaviniai, bet nėra kvalifikuotų darbuotojų tiem uždaviniam įgyvendinti turime turėti pakankamai kvalifikuotų darbuotojų ir turime siekti geografinės pusiausviros. Negalima tik tai mažinti lėšas daugiametėje finansinėje programoje ir tikėtis, kad visi užsibriežti tikslai bus uh, pasiekti. Parengsiu atitinkamą pakeitimą. Dėkoju už komentarus. Gaila, kad nėra daugiau narių, kurie galėtų dalyvauti šiuose diskusijose, nes kalbame apie praktinį biudžeto įgyvendinimą. Džiaugiuosi, kad Kipras, kaip pirmininkaujanti šalis, įrašė šiuos dalykus į savo darbo programą. Ir čia reikia aiškiai nuspręsti, kokius, kokias kovas kovosime. Reikia lėšų, reikia specialistų, kitaip nieko nepasieksime. Nuolat sakoma, kad reikia daugiau turinio, reikia daugiau tvarumo, bet be tinkamo kiekio lėšų to neįgyvendinsime. Pavyzdžiui, Life Plus programa. Ten yra tiek daug gerų projektų, kurie jau yra vykdomi. Kai kalbame apie klimato sritį, šis rytis taip pat yra svarbi. Negalime iki begalybės mažinti lėšas. Nes čia sumos yra mažos, labai mažos, kai kalbame apie jų procentinį dydį nuo viso biudžeto. Taigi, parlamentas turi užtikrinti, kad live programa, bent jau dabartinė forma, toliau būtų įgyvendinama. Negalime leisti šiai programai nunykti. Mes negalime pralaimėti savo biudžetinėje kovoje. Negalime, turime pasakyti tarybai, kad čia neturime ko prarasti. Mes norime geresnio biudžeto, kuris leistų įgyvendinti mūsų siekius. Nes jei mums nepavyks sustarti dėl biudžeto, tiesiog veiksime pagal esamą biudžetą. Išlaikysime status quo. Mums reikia daugiau lėšų, tą minėjo ir Kipro ministras. Kipras yra maža valstybė. Ir norėtų, kad Europos institucijos būtų stipresnės, kad visa Europa būtų stipresnė, nes 27 valstybėm narėm kyla labai daug iššūkių ir neturėsime, negalėsime turėti stiprios Europos, stiprios administracijos, tinkamai veikiančių agentūrų, jei neturėsime tinkamų lėšų. Aišku, nuolat galima pasikviesti išorės ekspertus. Toliau paskutinis kalbėtojas. Kalbėsiu dvi minutės. noriu pasakyti, kad pritariu pranešėjui ir tau, Matijas, kad Life Plus programa yra labai svarbi, bet mes, kaip aplinkos komitetas, kai rengėme nuomonę apie daugiametę finansinę programą, turime aiškiai pasakyti, kad mes remiame komisiją, kad klimato politikos aspektai įeitų į visus politikos aspektus ir prisidėtų prie to 20 procentų siekio, kai kalbame apie daugiametę finansinę programą. Nes kitaip diskredituosime patys save. Tas pats liečia ir 30 procentų žalinimo siekį, kai kalbame apie bendrą žemės ūkio politiką. Mes kaip aplinkos komitetas to net neminime, bet turime neužmiršti to tikslo, kai kalbame apie sanglaudos politiką. Mes, mūsų komitetas patvirtino nuomonę, kurioje teigiama, kad ERDF srityje 25 procentai turėtų Europos regionės plėtros E, srityje 25 procentai turėtų tekti energijos efektyvumui, nes mes norime, kad daugiametė finansinė programa būtų ir žalesnė, ir efektyvesnė. Ir mes turime neleisti valstybėm narėm daryti labai um, didelių biudžeto karpimų šiuose srityse iki šimto, šimto milijardų. Tiek norėjau pasakyti. Galbūt turėtume prisiminti, kad dar yra ir žemės ūkio, ir žuvininkystės politika, ir aplinkos kriterijai tose politikos rytise yra labai svarbus jei mes norime turėti tvarų žemės ūkį, turime neužmirsti ir šių aspektų. Ta reiktų priminti ne tik mūsų aplinkos ministram, bet ir finansų ministram. Ir į komisijos pasiūlymus reiktų žiūrėti ir iš tų pozicijų, kitaip nieko nepasieksim. Toliau pakeitimai dėl Matijas e, nuomonės Liepos 17 dieną 12 val. O balsavimas bus 19 rugsėjo. Haug nuomonė. Pakeitimam paskutinė data yra 25 Liepos, o 6 rugsėjo balsuosime. Už juos dėkoju visiems už diskusijas, Tai labai svarbus klausimai mūsų darbo atvarkėje. Mm, atvyks Kipro aplinkos ministras į mūsų komitetą šių klausimų apsvarstyti ir tada galėsime toliau tęsti šias diskusijas. Toliau aštuntasis klausimas - ekologinis projektavimas. Sveikinu mm, generalinį direktorių mūsų posėdėje ir norėtume, kad jis mum pateiktų visą informaciją apie naujoves ekologinio projektavimo srityje. Ačiū. Pasistengsiu laikytis dviejų minučių limito. Kaip žinote, visai neseniai mes vykdėme diskusijas dėl energijos efektyvumo ir aš labai norėčiau padėkoti Jums už Jūsų nuolatinę paramą. Kaip žinote, mes paskaičiavome, kad energijos efektyvumas bus padidintas maždaug 17 procentų ir tam padės ekologinis projektavimas ir taip pat transporto sritis. Dabar mes tikimės, kad bus panaudotas ir naujas priemonės, kurios padės užpildyti dar 3 procentų tarpą. Tad iš viso bus e, padengta 33 procentai. Šis komitetas nuolat rėmė ekologinį projektavimą ir atitinkamas direktyvas. 2009 metais buvo atnaujinta direktyva, o ženklinimo direktyva buvo atnaujinta 2010 metais. Tad mes turime dvi naujas direktyvų redakcijas. Šiandien su mumis yra daug kolegos, kurie įgyvendina tas direktyvas ir mes tikimės, kad 2012-2013 metais bus priimta 29 įgyvendinimo, 29 įgyvendinimo reglamentai ir taip pat tikimės, kad tai padės sutaupyti energijos maždaug 970 tera kilovatvalandžių energijos e, tais metais. Na, nu, dabar mums reikėtų vėl pažiūrėti, ar galima išplėsti tą apimtį. Buvo atliktos įvertinimo studijos, kurios parodė, kad kalbant apie taupimo, energijos taupimo potencialą, šiuo metu kol kas nelabai įmanoma padidinti šį potencialą, nes apimtis jau yra pakankamai didelė. Direktyva įsigalios po dviejų metų, tad reikėtų peržvelgti visą direktyvą 2014-aisiais, o ne anksčiau. Taip pat galima bus įvertinti ir priemonių efektyvumą. E, ženklinimo direktyva įsigalios e, vėlesniais metais ir vėlgi 2014 metais mes galėtume peržvelgti, ar ženklinimo sistema yra kuo įmanoma produktyvesnė. Dabar norėčiau greitai pakalbėti apie veiksmų planus e, pagal tas dvi direktyvas. Visų pirma, tai yra antrasis veiksmų darbų planas – ir komisija tikisi priimti šį planą Liepos mėnesį. Plane yra numatyti, numatytas kategorizavimas, kur galima dar sutaupyti ir taip pat kokių naujų priemonių bus galima imtis. Manau, kad didžiausios naujovės tame veiksmų plane yra tai, kad bus įtrauktos e, tokios grupės kaip izolacinės medžiagos, langai ir panašiai. Manau, kad e, ir jūsų komiteto dėka buvo pasiekta labai daug, e, buvo sutaupyta labai daug lėšų, tačiau manau, kad dar galima daug ką nuveikti ir greitai mes pradėsime parengiamąjį darbą dėl antrojo veiksmų plano. Kaip jau sakiau, iš viso mes tikimės priimti 32 sprendimus ir 29 įgyvendinimo reglamentus bei dar 3 susitarimus. Gruodžio, iki gruodžio mėnesio mes tikimės priimti dar daugiau savanoriškų susitarimų ir taip toliau. Tai reiškia, kad e, mes galėsime sutaupyti iki 450 e, terakilovatvalandžių energijos. Na, o vėliau šis skaičius bus e, padidintas iki 530. Manau, verta pasakyti, kad per ateinančius ketverius metus Reikės peržiūrėti ir jau esamus reglamentus dėl tam tikrų produktų kategorijų. Manau, kad reikės atsižvelgti į tuos aspektus, kurie nebuvo numatyti ankstesnėse reglamentuose. Be abejo, mes vadovausimės diskusijomis ir dialogu su jumis ir sieksime, kad tos priemonės priimtos būtų naudingos. Kalbant apie rinkos stebėseną, be abejo, mes vykdėme dialogą su įvairiomis suinteresuotomis šalimis, su e, įvairiais veikiais ir mes ketiname imtis bendrų veiksmų dėl išvalgios Europos programos ir tikimės toliau sustiprinti bendradarbiavimą su nacionalinėmis institucijomis ir komisija ir turėti administracinės grupės bendradarbiaujančias. Na ir galiausiai norėčiau atkreipti jūsų dėmesį tai, kad būtina paskirti tam tikrų išteklių e, šiai veiklai. Reikia pasistengti, kad gyvendinimas ir standartizavimas būtų vykdomas sėk sėkmingai. Reikia pasinaudoti ir bendrųjų tyrimų tarnybą ir kitomis atsakingomis institucijomis, kurios gali prisidėti. Europe Direct tarnyba mums pateikė įvairių nuomonių iš vartotojų grupių dėl ekologinio projektavimo ir ženklinimo. Taip pat mes turime bendravimo pagalbos tarnybą, kuri atlieka panašų vaidmenį. Dar vienas pavyzdys standartizavimo srityje yra e, vadinamoji nuo požiūrio konsultaciją. Siekiama suvienodinti procedūras, kad reikalavimai būtų vienodi ir dabar jau jie galioja nemažai grupių e, daliai. Jūs žinote, kad pramonė yra labai įsitraukusi ir kad vartotojai taip pat labai domisi šią sritimi ir kad siekiama rasti tinkamą balansą tarp išlaidų ir gaunamos naudos. Vyko daugybė diskusijų dėl skirtingų produktų grupių, nuo tokių galbūt nelabai įdomių grupių kaip kavos virimo aparatai, iki tokių kaip boileriai, šilituvai ir panašiai. Tad mes turime nusistatyti prioritetus ir pažiūrėti, ar įgyvendinamos priemonės yra naudingos, ar jos padeda sumažinti išlaidas ir sutaupyti energijos. Tad būtent taip ir ketiname veikti. Aš asmeniškai tikiuosi, kad bus daugybė diskusijų dėl atskirų produktų grupių ir dabar mes diskutuojame apie e, boilerius ir šildytuvus. Aš tikiuosi, kad tos diskusijos atneš gerų rezultatų. Šiuo metu mes vis dar diskutuojame su suinteresuotomis šalimis, tačiau mes tikimės, kad rudenį jau turėsime apčiuopiamų rezultatų. Toliau bus diskusijos apie namų ūkio apšvietimą ir be abejo, kad tai sulaukia daugybės dėmesio iš žiniasklaidos. Na ir galiausiai būtina užtikrinti, kad skirsime daug dėmesio toms produktų grupėms, kur yra skirtumas tarp tos sumokamos kainos ir naudos, kurią gaunate. Tai tiek būtų. Aš manau, kad šis komitetas puikiai žino apie šiuos aspektus. Ačiū. Auch. Dėkui. Ačiū už tai, kad atkreipėte mūsų dėmesį į tuos kontroversiškus klausimus. Apie tai vyks diskusijos. Bet labai gerai, kad jūs juos pabrėžėte, kad e, kalbėdami apie ekologinį projektavimą turime kalbėti ne tik tai apie energetiką. Praėjusią savaitę nagrinėjome vieną pranešimą susijusiu su šio klausimu ir tikrai yra tokių sričių, kur net nepagalvotum, kad ekologinis projektavimas irgi su jomis susijęs. Ir mes esame parengę pranešimą savo iniciatyvą dėl energijos efektyvumo Europos Sąjungoje. Tad šis klausimas yra mums tikrai aktualus, bet reikia nepamiršti ir, pavyzdžiui, vandens. Ir ekologinis projektavimas gali būti aktualus projektuojant, tarkime, dušus. Tad iš tiesų tai yra labai įdomus klausimas. Aišku, čia nekalbam tik tai apie tai, kad reikia užsukti čiaupus ir taupyti vandenį reikia tą e, principą ir mintį pateikti protingai ir teigiai. Tad dėkoju iš tai, kad atėjote ir kad mes galime dabar visi kartu visą tai aptarti. Peteris Lyza, po to Kris Deivis ir Baz. Ar dar kas nors yra? Ar nieko nepamiršau? Jeigu ne, tuomet baigsime kalbėtojų sąrašą. Pirmas žodis ponui Peter Lyze. Dėkui pirmininkė ir ačiū labai generalinis direktoriau. Jūs kalbėjote apie bendradarbiavimą E, energijos efektyvumo direktyvos rėmose, aš noriu Jums pritarti. Iš tiesų puikiai bendradarbiavome su komisaru Oettingeriu ir su jo e, žmonėmis, bet noriu priminti, kad mūsų komitetas jau peržiūrėjo ETS klausimą ir jau netradome sprendimą remdamiesi komisijos komunikatu. Tačiau mums kyla šiek tiek nuogastavimo. Aš suprantu, kad yra labai daug lobistinės veiklos. Komisija yra raginama ignoruoti savo įsipareigojimus parlamentui ir šiuo metu nieko nedaryti. Bet tai tikrai nėra priimtina. Europos parlamentas yra taip pat institucija, mus taip pat atakuoja lobistai, bet taip jie darė ir anksčiau ir mes atstovėjome, atsilaikėme, tad manau komisija turėtų padaryti tą patį. Birželio mėnesį komisija pateikė analizės dokumentą, diagnostinį dokumentą, kuriame yra kalbama apie nedelsiamas priemonės. Tad tikrai būtų negerai, jeigu Liepos mėnesį e, komisija staiga pradėtų sakyti, kad lūktelėkime šiek tiek ir po vasaros atostogų viskas bus gerai. Ne, reikia veikti nedelsiant. Labai trumpai dėl ekologinio projektavimo. Tikrai gaila, kad e, šiuo metu salėje yra tiek nedaug komiteto narių, nes mes kaip komitetas turime būti e, pirmaujantis Ir šis klausimas tikrai svarbus, tai matosi ir iš to, kiek žmonių norėjo pasisakyti. Ir ekologinis projektavimas yra vienas iš svarbiausių įrankių. Ir noriu pasakyti, kad mes čia kalbame ne apie nedidelius e, energetinio efektyvumo padidinimo atvejus, bet kalbame apie tai, kad tai reikėtų padaryti labai žymiai. Jūs minėjote 970 teravatvalandžių. Man atrodo, kad e, tai yra energijos taupimo tikslas per ekologinį projektavimą, bet jis bus pasiektas tik tai, jeigu to sieks visa Europos Sąjunga. Tai jeigu mes išjungtume visus e, visas e, elektros jėgainės iki 2020 metų, nepasiektume to tikslo, tai nebūtų tinkamas būdas. Jūs kalbėjote apie šildymo sistemas, vandens paruošimo sistemas, kad tai yra pagrindinės rytis, kur galima taupyti. Bet noriu paklausti, kada galima tikėtis, kad tokios priemonės bus iš tiesų įgyventinamos. Dar vienas dalykas - dušai, dušo galvutės, kavos aparatai. EPP frakcija mums, mums čia perspėtų ir sakytų, kad reikia, pateikiant tokius pasiūlymus, parengti labai gerus argumentus jiems, kai norima juos pristatyti visuomeniai, nes tokie pasiūlymai tikrai paveiks visuomenę. Toliau, kalbant apie apšvietimą. Vėlgi, būkite atsargus. Halogeninės lempos dar vis yra pardavinėjamos, jos dar ne visai pakeitė, sen, jas dar ne visai pakeitė naujos lemputės, manau, kad kitais metais tokių lempučių turėtų nebelikti rinkoje. Bet aš manau, kad rinka pati šitą problemą išspręs, nemanau, kad reikėtų parengti atskirą reglamentą šiam tikslui. Ir dar vienas dalykas, ką jūs esate sakę anksčiau, dėl rinkos stebėsenos. Tikrai labai svarbu stebėti situaciją ir šio dokumento teksto vienas iš pranašumų yra tai, kad jis kalba ne vien apie ES priemonės, bet apie tai, kad mes čia numatome standartus, kurie turėtų būti taikomi ne tik ES, bet ir už jos ribų, jeigu m, mm, už ES ribų esantis gamintojai norės įvežti savo produktus į ES. Pavyzdžiui, kalbu čia apie Kiniją. Ir Numatydami tokius standartus, mes išvengsime tokios situacijos, kai gamintojai popieriuje galės teikti, kad taip mes taikome tam tikrus standartus, bet nieko praktiškai nedaryti. O dabar, jeigu tokie produktai bus vežami ES rinką, tai jie tikrai turės tos standartus atitikti. Dėkui toliau, ponas Chris Davis. Dėkui pirmininkė. Junktinė karalystėje vyksta labai aršios diskusijos prieš ES. Ir ten labai dažnai sakoma, kad Europos parlamentas nieko nedaro. ES yra teigiama, kad mes norėtume paprasčiausių e, rinkos santykių. Europos parlamentas nesupranta, kaip veikia rinka. Ir man labai labai patinka šis teisės aktas. Aš manau, kad jis yra puikus, puikus atsakas tokiems nuomonėms. Junktinėje karalystėje šis dokumentas skatina uh, pokyčius, kurie būtų naudingi vartotojams. Jie skatina inovacijas, padeda kovoti su pasaulinio atšilimu, taip pat naudingiau naudoti turimus išteklius. Aš ypač džiaugiuosi, kad mes dabar kalbame ne tik tai apie energetiką, bet ir apie vandenį. Tačiau yra tikrai puikus pavyzdys to, kad ES iš tiesų aktyviai veikia. Jeigu buvo kas nors klaustų, dabar paklaustų, kad, na, kuo mums buvo naudingi romėnai, Romos imperija, ir aišku, atsakymas būtų turbūt nelabai kuo, tai apie ES tai pasakyti niekas negalėtų. Išsijungia kalbėtojo mikrofonas. I'm sorry, it's Nigel Farage, obviously, has uh, got, got, got to be. Atsiprašau, čia Palanačelo Farelo mikrofonas. Aš džiaugiuosi, kad paaiškino kolega, ką reiškia 970 teravatvalandžių. Ir aš tikrai nežinojau, kiek yra ketinama jėgainių uždaryti Vokietijoje, kiek ne. Tad, bet aš būčiau labai dėkingas, jeigu generalinio direktorato atstovas mums galėtų dar tiksliau paaiškinti šios skaičius. Bet direktyva iš tiesų neseniai yra įgyvendinama. Bet manau, kad dauguma sutaupytos elektros energijos gali būti priskiriama e, šios direktyvos nuopelnams. Ir aš manau, kad ateityje ji vis labiau, ši direktyva vis labiau skatins e, energijos taupimą. Tad klausimas yra, ko galėtume dar pasiekti. Jūs įvardinote, ko yra tikimasi bet jūs neįvardinote ambicijų, jūs nesakėte, ką mes galėtume pasiekti, jeigu tam paskirtume visus turimus išteklius, visą turimą personalą. Jeigu pagerintume direktyvos taikymą rinkoje. Yra NVO parengtos rekomendacijos. Daugelio puslapio aš jų čia neskaitysiu, bet tai gali būti naudingas dokumentas. Tad koks yra mūsų potencialas, ko mes galėtume pasiekti ir ko reikėtų, kad tą potencialą pilnai išnaudotume. Dėkui. Dėkui. Manau, man nereikia kalbėti apie tai, kiek svarbus šis dokumentas, nes apie tai jau kalbėjo Piteris ir Krisas. Bet aš, kai klausiausi jūsų apie tai, kalbančio apie tai, kad reikia siekti pusiausvyros tarp gamintojų ir vartotojų, man buvo šiek tiek keista, mes visą laiką siekime pusiausvyros. Bet šis dokumentas yra skirtas paremti pirmaujantiems rinkoms dalyviams, kurie taupo daugiausiai. Manau, kad šis teisės aktas turėtų skatinti tuos, kurie taiko inovatyvius metodus. Ir manau, kad čia komisija tikrai pernelyg stipriai siekia pusiausvėros tarp pirmaujančių ir atsiliekančių pateikėte pavyzdžius apie boilerius ir vandens šildytuvus ir tai puikiai parodo tai, ką aš sakau. Kiek aš žinau, net pasaulio prekybos organizacija siekia tokių pusiausviros, bet juk mes galime pasirodyti geriau. Pasiūlymas yra pateiktas, mes jį žinome, žinome, kad vyko susitikimai su Vokietijos pramonės atstovais, bet aš nemanau, kad to pakanka. Yra pasiūlymas, jį reikėtų pateikti net rytoj, bet na gerai, jeigu to nepavyktų padaryti, tai bent jau rugsėjo mėnesį. Jam reikia parengti deleguotusius aktus, nes jau dabar penkis metus yra laukiame tokių pasiūlymų, tad aš tikiuosi, kad rudenį deleguotieji aktai bus parengti. Jūs minėjote 2014 metus, bet aš tikiuosi, kad jūs e, suklydote ir kad turėjote galvoje 2013 metus. Nes Vokietijos aplinkos ministerija jau pati savaime nusistačiusi ambicingesnius tikslus yra. Dėkui. Dėkui, ponė pirmininkė, kalbėsiu trumpai. Norėčiau paminėti <clears throat> tą, ką pasakė Pytė Lyza. Nenoriu, kad jūs susidarytumėt įspūdį, kad mes skatiname jūs veikti kuo greičiau. Tai, ką Pytė Lyza minėjo, yra svarbus dalykai. Pavyzdžiui, kavos virimo aparatai, dušų galvutės, visi šie dalykai bus varstomi per viešas konsultacijas. Toliau šviesa namuose gyvenamosiose patalpose. Ką jūs norite konkrečiai šioje srityje nuveikti? Mes ko gero padarėme klaidą pakankamai savo laiku, nepaaiškindami piliečiams, kad yra naujų technologijų, kurios atveria naujas galimybes. Dėl to aš gan kritiškai žiūriu į apšvietimą namuose turime remtis tuo, kas jau egzistuoja. Pirmininkas, dėkui visiems pasisakiusiam. E, mes Vokietijoje skiriame pakankamai dėmesio šiems klausimams. Žinau, kad yra dalykų, kurie yra prieštaringi, bet turime pasirinkti, kas mums svarbu Šis klausimas mus domina, mes žinome, kas yra mūsų prioritetai. Kalbant apie ekologinį dizainą, tai yra puikia galimybė inovacijoms, ypač krizės laikotarpiu, kai trūksta lėšų. Ir manau, ekologinis projektavimas galėtų būti vienas iš kelių, kuriuo galime eiti. turime pateikti pakankamai informacijos visuomeniai apie tai, kokios politikos norime šioje srityje. Jei norime sutaupyti 35 procentus vandens išteklių ir tą mums leis padaryti naujoviškos dušo galvutės, tai iš tiesų turime pakankamai informuoti visuomenį apie tai. Pone Berent taip pat e, komentavo apie savanoriškas priemonės, savanoriškus susitarimus. Manau, galėsite atsakyti į šios klausimus. Kai kalbam apie savanoriškas priemonės, man dažnai kyla įvairių minčių, nes dažniausia e, tos savanoriškos priemonės nėra įgyvendinamos. Gal jūs irgi tą pakomentuosite? Taigi žodis generaliniam direktoriui. Dėkoju. Noriu pasakyti, kad ir aš, ir mano darbuotojai labai pozityviai žiūri jūsų raginimą mums būti ambicingesniems. Ši direktyva ir ženklinimo direktyva iš tiesų ženkliai prisidės ne tik prie energetikos efektyvumo, bet ir prie naujų darbo vietų kūrimo bei ekonomikos augimo. Uh, Galbūt aš kartais kalbu per daug konservatyviai, bet noriu pasakyti, kad esame pateikę pasiūlymų dėl vandens boilerių, vandens šildymo įrenginių ir tikimės tuos pasiūlymus apginti. Ir jei prašysite, kad mes pateiktume daugiau paaiškinimų, mes tą ir darysime. Mes niekad nepasiduodame. Turime 12-13 metų darbo planus. Tai yra ir namų e, apšvietimas, kompiuteriai, serveriai, e, įvairūs virtuvės įrenginiai, įrenginiai būdėjimo režime ir taip toliau. Mūsų sąrašas labai ilgas. Noriu pasakyti, kad dabartinių reglamentų peržiūra jau leidžia mums pasiekti vieną procentą energijos taupimo srityje, be to, ką jau esame suplanavę. Kalbant apie naujų produktų grupių vertinimą, ir išsiaiškinimą, ar verta investuoti į kai kurias rytis ar ne, tą mes padarėme kavos virimo aparatų srityje ir tie mūsų tyrimai nėra labai optimistiniai, nes viskas priklauso nuo atskirų asmenų veiksmų. O kalbant apie atskiras sritis, rimtas sritis, kur labai svarbu sutaupyti energiją, nes tai prisideda prie e, CO2 ir klimato kaitos didinimo. Tai noriu pasakyti, kad e, čia mes tengiamės išsirinkti tas svarbes sritis, kuriuose e, pavyktų nuveikti ir pasiekti didžiausio efektyvumo energetikos naudojimo srityje. Taigi pono Otingerio tarnyba iš tiesų yra įsipareigojusi ambicingai veikti šioje srityje. 12 ir 13 metais mūsų laukia daug darbų. Išklausėme komentarus apie tai, kad trūksta, gali trūkti darbuotojų įgyvendinti įvairiem teisės aktams ir manau, šis rytis yra tas rytis, kur verta investuoti į žmonės. Mano padalinys jau ir taip yra perkrautas darbu, nes dirba labai kruopščiai ir pradinėme etape ir kaštų ir naudos vertinimo etape, ir mm, galutinių diskusijų ir dėrybų etape. Mes ir toliau sieksime mm, tokio pat veiksmingo darbo. Aš atstovavau komisijai trilogę ir e, priemiau jūsų pareiškimą dėl ETS priekybos apivartiniai ištaršos leidimais sistemos peržiūros ir atitinkamų priemonių naudojimo tą peržiūrą atliekant. Taigi aš pritariau šiai iniciatyvai. Komisijos kolegija e, palankiai pažiūrėjo į šį pareiškimą. mano kolegos irgi pa, mm, gerbė tokį jūsų pareiškimą, nežinau, ar pavyks jiem tą peržiūrą atlikti iki atostogų. Bet manau, kad Europos parlamento balsai padės jiem jų darbe, nes manome, kad labai svarbu čia uh, suteikti tą uh, ilgalaikių investicijų būtinumo signalą, nes priekybos apivartiniais taršos leidimai sistema veikia, veikia ir turėtume į ją investuoti. Jei mm, pažiūrėtume, kaip galima veikti atskirose sritise, vyksta diskusijos dėl dušų galvučių ir kranų ar turėtų tos diskusijos toliau vykti ir ar jos turi tapti mūsų pagrindinėmis diskusijomis. Techninių lygmenių mes esame įsitikinę, kad galima staupyti nemažai, bet kaip jūs, ponė pirmininkė, minėjote, kai dirbsime toliau šiuose srityse, turime labai aiškiai žinoti, kaip informuosime visuomenę apie tai, kas daroma ir kokios dėrybos vyksta. Ir komisija kaip tik dabar šiuos dalykus ir svarsto, ar verta įtraukti šią gaminių grupę į darbo planą, bet potencialiai mes manome, kad iš tiesų galima sutaupyti pakankamai šioje srityje. Taip pat kaip ir kitose srityse. Pavyzdžiui, namų apšvietimas, mūsų paaiškinimai apie tai, ką norime pasiekti, turi būti taip pat labai aiškus ir suprantami. Čia neturėtume kartoti tų klaidų, kurias darėme anksčiau. Bet įmonės kai pateikia naujus gaminius į rinką, visiškai neįvertinė to, kaip vartotojai tos gaminius surenks, e, <clears throat> kaip vartotojai tos gaminius sutiks. Pavyzdžiui, įvairios lemputės ir šviečiantis prietaisai. Noriu pasakyti, kad toks įvertinimas turėtų būti atliekamas ir turime labai aiškiai informuoti visuomenę apie savo siekius. nuo pat pradžių turime tinkamai informuoti ir, ir visą mm, tai daryti visame mūsų darbo procese. Kaip sakiau, ponui Deivis, mes nesame, mes negalime labai tiksliai apibriežti ateities mm, siekius, bet tų 11 reglamentų peržiūra, ko gero, uh, leis taupyti daugiau negu 1 procentą, bet viešai sakysime, kad bent jau 1 procentą galėsime sutaupyti. Kalbant apie energijos e, efektyvaus naudojimo direktyvą ir apie galimybę įvertinti, kiek galima staupyti naudojant kiekvieną toje direktyvoje numatytą priemonę, Tai labai svarbu iškart informuoti, ką ketiname, kokį efektą ketiname gauti. 970 teravatvalandžių megavatais to ne, nepaversiu. Bet tai ko gero reiškia 600-500 MW elektrinių arba 60 anglimi kūrenamų anglies, anglį naudojančių. Elektrinių. Taigi tų priemonių efektyvumas yra paskaičiuotas mūsų vertinimuose pateiktas 17 procentų dydis. Ir tai reiškia, tai yra šimtai 500 MW elektrinės ar milijonai vėjo malūnų, vėjo jėgainių. Ir manau, kad kai kalbame apie ekologinį projektavimą, irgi tokius skaičius patiksime, kad žmonės galėtų įsivaizduoti, uh, ką turime galvoje. Tiek galėčiau pasakyti. Dėkoju komiteto nariams už nuolatinę paramą, už tą paskatinimą. Vienas klausimas. Kada konkrečiai boileriai bus svarstomi, nes jau penki metai šis klausimas svarstomas ir sakėt, kad šį penktadienį irgi kažkokią informaciją pateiksit. Atsakymas mes tikimės, kad tas sprendimas bus rugsėjo pradžioje. Taigi baigiame diskusijas. Dėkoju ponui Filip Lo už tai, kad atvyko į mūsų posėdį ir pakalbėjo apie ekologinį projektavimą, apie planus šioje srityje. Viena kilovatvalandė yra 10-12 laipsnių kai kalbame apie teravatvalandės. Taigi, baigiame šios dienos posėdį, rytoj tęsėme darbą 10 valandą, o nuo 9 e, kviečiu atvykti koordinatorius, nuo 10 vyks balsavimas, o nuo 9 vyks koordinatorių posėdis. Gero vakaro. I don't, I don't like voluntary agreements either.